Colleagues, can you please take seats, because I would like to start. Kolegos, prašau visų susėsti. Norėčiau pradėti mūsų posėdį. Šiandien paskutinę mūsų regi komiteto posėdžio mm, dalį skirsime naujosiams valstybėms narėms. Pas mus lankosi Marčin Kubek, Lenkijos ministras, bei Dal Braun, Čekijos Respublikos valstybės sekretorius. Pas mane pirmasis, pagal mano užrašą pirmasis turėtų pasisakyti ponas Kubek, jeigu. Taigi, ministrė, žodis jums. Ačiū. Gerbiama regioninės plėtros komiteto pirmininkė profesorė Hubner. Ponios ir ponai, jei tikite, kad ES sanglaudos politiką įmanoma sparčiai ir vaisingai įgyvendinti, valstybėse narėse, ryt, naujose valstybėse narėse, rytų ir vidurio Europoje, vis dėlto lieka daug neatsakytų klausimų apie struktūrinius pokyčius. Ar administracija gebės išspręsti visas susijusias problemas, viską pertvarkyti ir e, ar nacionaliniai biudžetai e, sugebės užtikrinti kofinansavimą? Taip pat kalbant apie e sanglaudos politiką, galime pasigirti pasiektais pozityviais ir įvertinamais apčiopiamais rezultatais ES fondų panaudojime. Vienas iš tokių pasiekimų tai ilgalaikės, ilgalaikės investicijos ir didžiausia modernizacijos programa įgyvendinta Lenkijos istorijoje. Tai yra paskata struktūriniams pokyčiams. Europos fondų lėšomis mums pavyko sušvelninti e, globalizacijos e, poveikį mūsų ekonomikai ir stabilizuoti viešuosius finansus. Taip pat būtinybė e, užtikrinti ES anglaudos politikos taisyklių įgyvendinimą privertė Lenkijos vyriausybę kitokių lygmenių dėkti pokyčius, kad būtų užtikrintas reikalingas darbo našumas bei sukurti gebėjimai valdyti visus susijusius procesus. Tai taip pat paskatino paspartintą šalies ekonomikos augimą, tai padėjo sumažinti uh, E, Lenkijos atsilikimą nuo, lyginant jas, jas su labiau išsivyščiusiomis ES valstybėmis narėmis, bei sumažinti pasaulinės krizės poveikį Lenkijos ekonomikai. Lenkijoje sanglaudos politika e, yra to lygi augimui. Nuo 2007 iki 2012 e, Lenkijos ūkis patyrė didžiausią augimą Europos Sąjungoje. Tai yra jis sudarė 4 procentus, lyginant, o ES vidurkis buvo 0,4 procento. Lenkija e, nenustojo aukti ir prasidėjus kriziai 2009 ir 2010. Dėl, dėl to, kad nuo 2007-2012 BVP Lenkijoje augo gana sparčiai, e, Lenkija, Lenkijos augimo tempai vertinant pagal BVP vienam gyventojui, e, tai BVP sumažėjo net 14 procentų procentinių punktų. Atsiprašau. Kalbant apie konvergencijos procesus, tai Lenkija buvo tarp pirmaujančių 27 valstybių narių ir prognozuojame, kad iki 2015 Lenkija, Lenkijoje augimas sudaris 7 Lenkijos gerovės lygis bus 70 procentų ES vidurkio. Ir e, toks rezultatas e, yra nulemtas struktūrinių fondų lėšų panaudojimo. Iki praeitų metų tas pasiektas gerovės e, lygis ES vidurkio buvo 66 procentai. Sanglaudos politikos poveikis yra matomas daug, daugelį sričių. E, darbo, kuriamos darbo vietos, atsiranda daugiau įgudusių darbuotojų, keičiasi e, sąlygos darbo rinkoje, sparčiau plėtojama moderni transporto infrastruktūra tiesiami keliai. O tai yra būtina prielaida e, tolesniam E, Europos regionų bendradarbiavimo plėtojimui. E, verslo sektorius pasinaudojo parama, kuri numatyta ES fonduose ir skirta e, investicijoms į žmogišką į kapitalą mūsų verslo veikėjai sėkmingai konkuruoja tarptautinėse rinkose. Ne tik dėl to, kad darbo kaštai Lenkijoje maži, bet ir dėl to, kad mūsų verslas renkasi novatoriškus gaminius ir sugeba juos e, tinkamai pristatyti rinkoje. Lenkijos ekonoma, ekonomika tapo novatoriškesnė ir konkurencingesnė ir todėl geba geriau atsilaikyti prieš e, paklausos ir pasiūlos balanso sviravimus. Taip pat noriu pastebėti, kad išaugo investicijos į nekilnojamą turtą. Uh, O kalbant apie darbo vietų skaičių sukurtą e, panaudojant lėšas iš ES fondų, tai manoma, kad tas skaičius yra 700 tūkstančių. Be to, Lenkijoje po Vokietijos e, užfiksuotas didžiausias darbo vietų sumažėjimas rinkoje 2007-2012 metų laikotarpiu. Tas sumažėjimas buvo beveik 38 procentų. Iš dalies atsiprašau, 3,8 procentų. Tačiau reikia nepamiršti, kad e, bandant įvertinti šios politikos poveikį, mes rėmėmės dviejų nepriklausomų tyrimo institucijų paskelbtomis studijomis. Jos vertino tos sanglaudos politikos e, poveikį 15 senųjų ES valstybių narių ir taip vadinamoms keturioms Višegrado valstybėms. Taigi buvo vertinama e, konkreti pasiekta nauda, kaip pasikeitė situacija keturiose Višegrado valstybėse, panaudojant e, ES fondų lėšas sanglaudos politikos kontekste. Ir ataskaitoje daroma išvada, kad e, tų lėšų pagalba pasiekta geresnė integracija ES, taip pat užtikrintas geresnis regioninis ekonominis bendradarbiavimas ir tai sukūrė e, stimulą paskatą ekonomikos augimui bei konsolidavo ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą vertinant Lenkijos partirtį 2007-2013 metų finansinės programos įgyvendinime, tai ta patirtis nėra vien tik pozityvi. Mes susidūrėme su kai kuriais kamščiai sistemoje. Turiuomenį e, neaiškius, miglotus reglamentus, pagal kuriuos Europos komisija privalo nuolatos kur nors įsikišti ir e, jų įgyvendinimą dažnai netinkamai interpretuoja audit atliekančios institucijos. Tai atsiliepia stambiems projektams nes e, pagal numatytą tvarką komisija privalo teikti sudėtingą ir ilgai e, trunkantį vertinimą, ilgai rengiamą vertinimą. Kalbant apie kitą finansavimo laikotarpį, dėmesys sutelkiamas į plėtotės mechanizmus, ypač akcentuojant sanglaudos politikos našumą. Ir pavyzdys čia būtų geresnis ES finansinių instrumentų panaudojimo koordinavimas, strateginis, e, strateginė teminė koncentracija. Lenkija aktyviai dalyvavo teikiant pasiūlymus šiuo klausimu. Džiaugiuosi tuo, kad mums jau pavyko susitarti dėl, ne, dėl visos eilės sprendimų, kurių dėka bus supaprastintas es lėšų panaudojimas. Kaip pagrindiniai naudos gavėjai teigia, jeigu būtų sukurta e, naši gyvendinimo sistema, tai e, supaprastintų, tai, tai pašalintų 50 procentų visų iškylančių kliūčių ir manome, kad reikia ypač užtikrinti e, žemės ūkio ir žuvininkystės fondų e, suvienodintą koordinavimą. Taip pat užtikrinti ilgalaikį projektų e, įgyvendinimą ir ryšio technologijų panaudojimą tų projektų įgyvendinime. Tai tikrai būtų naudinga ir naudos gavėjams ir institucijoms. E, sąnaudos politikos gyvendinime. Norėčiau pasinaudoti šią galimybę padėkoti Europos parlamentų išsėkmingą bendradarbiavimą ir dėrybas dėl sanglaudos politikos teisėkuros e, paketo, kurios svarstymas netrukus baigsis. Regi komiteto indėlis yra tikrai nepriekaištingas. Įvyko vertingos diskusijos ir jos galėtų būti pavyzdžių, kurį, kurio galėtų pasiekti kiti komitetai. Nemažai svarbių politinių klausimų dar turi būti išspręsti prieš dėrybas, prieš pasibaigiant trilogo dėryboms. Tai susijęs su finansų valdymu, veiklos e, kriterijų sistema, makroekonominiais kriterijais ir jaunimo užimtumo iniciatyva. Tai gali būti nelengvi. E, prieštaringi klausimai, tačiau negalime pasirinkti tų sprendimų, kurie paralyžuotų sanglaudos politikos įgyvendinimą ir sumažintų jos našumą. Todėl norėčiau pasidalinti su jumis mintimis apie tai, kaip išvengti tokios situacijos. Makroekonominiai kriterijai. Šis klausimas sukėlė nemažai prieštaringų vertinimų ir būtent šiuo klausimu tarybos pozicija mm, neleidžia dėryboms progresuoti. Lenkijos pavyzdys įrodo, kad reikalingos aiškios tikslios taisyklės ir kad būtų patvirtintos procedūros tam, kad būtų išvengta įvairių nevienodų tų taisyklių interpretacijų. Lenkija mano, kad reikia sustiprinti ekonominės valdysenos instrumentus Europos Sąjungoje, kad sukurtume uh, stabiles makroekonominės sąlygas ir pasiektume Europos 2020 strategijos tikslų. Dėl šios priežasties manome, kad makroekonominiai kriterijai turėtų būti taikomi visiems e, e, infras, visoms infrastruktūros investicijoms. Jei e, to, tie kriterijai būtų taikomi tik e, sanglaudos fondo lėšoms, taip būtų susikurtų sąlygos neteisybei. Taip pat reikia nagrinėti ekonominės valdysenos ir ES, lėšų, ES fondų lėšų panaudojimo santyki. Makroekonominiai kriterijai negali e, paralyžiuoti tų fondų lėšų panaudojimo bei e, sukurti nežinojimo e, klimato, nepasitikėjimo klimato. E, reikia vertinti, reikia pamatuoti tų lėšų panaudojimo e, poveikį makroekonominėms sąlygoms. E, Lenkijos atveju mes abejojame, ar toks, toks ryšys yra logiškas, ar jį reikėtų nagrinėti. Toliau, veiklai skirtas rezervas. Mes ilgą laiką abejojame tos priemonės naudingumu nes remiamės su patirtimi, kurią sukupėme įgyvendindami dabartinės e, finansinės programos projektus. Manome, kad reikia numatyti rezervą nacionalinių lygmenių, atsiž, atsižvelgiant į tam tikras e, strateginės tokio veiklos rezervo panaudojimo pasiekmes. Valstybės narės neturėtų turėti jokių įgaliojimų to rezervo atžvilgių. E, Manau, kad kai kurie instrumentai buvo patvirtinti neatsižvelgiant į susidariusią padėtį. Ir manau, kad mums reikia kitų metodų, kurių pagrindų būtų galima įvertinti tikslus ir e, pasirinkti priemonės jo, jiems pasiekti. Taip pat norėčiau aptarti kitą sritį. Manau, kad būtina patiks, patikslinti galiojančias taisyklės ir, ir panaikinti mm, galimybę jas neteisingai ar netinkamai interpretuoti. Taip pat reikia e, spręsti netinkamai pažeidžiant taisyklės panaudojamų lėšų klausimą. Galiausiai, remdamasis Lenkijos ir kitų didžiųjų naudos gavėjų sanglaudos politikos patirtimi norėčiau mm, pasakyti, kad tas, ta, tos politikos našumą didėjimą ateityje apspręs mm, nuostatų tobulinimas. Ir manau, kad 2014 e, pradžioje prasidėsiantis naujas finansinio, e, finansinio e, laikotarpio lėšų panaudojimas tikrai mums turėtų padėti šiame kontekste. Labai ačiū mūsų svečiui, ponui Kubiekui, o dabar taip su žodžiu valstybės sekretoriui iš Čekijos Danieliui Braunui. E, labai ačiū gerbiamą pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Manęs buvo paprašyta pristatyti sanglaudos politiką ir kalbėti kritiškai mūsų pačių atžvilgių, taip pat ir kitų atžvilgių. Taigi aš bandysiu įvykdyti tą prašymą. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums už galimybę susitikti su Jumis, nes Europos parlamento vaidmuo sustiprėjo lyginant su ankstesniu laikotarpiu. Jeigu geriau suprasime galimas problemas, tai e, sėkmingai E, naudosime Europos struktūrinių fondų lėšas. E, e, tai labai svarbu Europos regioniai politikai, sanglaudos politika demonstruojantis solidarumą tarp valstybių narių. Kalbėsiu apie tris dalykus. Pirmiausia, apie patirtį įgyvendant sanglaudos politiką Čekijoje, pozityvius elementus, rezultatus paminėsiu toliau, pakalbėsiu apie problemas ir e, tai, ko išmokome, kartais tos pamokos buvo skaudžios. E, paskui pakalbėsiu apie tai, kaip visa mūsų patirtis jėsi su ateities programų rengimu. Aš taip pat paminėsiu kai kuriuos veiksnius E, išorinius, į kuriuos turėtume mes atkreipti dėmesį ateityje ES lygmenių. Taip pat norėsiu akcentuoti, kad Europos e, vystymosi politika gali padėti išjudinti regionų potencialą visoje ES ir tą galime padaryti tik tai tuo met bus, jeigu mes maksimaliai panaudosime skirtas tam tikslų lėšas. Pirmiausia, pasakysiu, kad Čekija yra vidutinio dydžio šalis, 10 milijonų gyventojų turinti centrinėje Europoje, jos potencialas didžiulis, kaip žinia, 2004 metais įstojo į Europos Sąjungą, šis programavimo laikotarpis yra pirmas pilnas laikotarpis mums, 2004-2006 metais Čekijos e, programos panaudojo 2,6 milijardo eurų, Dabartinėme e, laikotarpėje turi 26,7 milijardo eurų, maždaug 60 procentų tos sumos yra išmokėta galutiniams naudos gavėjams. Čekijos Respublika yra labai atvira ekonomika, maždaug 80 procentų e, BVP vienam gyventojui mūsų vidur, vidurkio siekia mūsų BVP, kaip ir daugelį valstybių narių, e, yra regionas, kur, regionų, kurie labai skiriasi nuo kitos šalies dalies. Mūsų svarbiausias tikslas išplėtoti infrastruktūrą, ES finansavimas buvo labai svarbus finansavimo šaltinis regionams, e, savivaldybėms ir MVI. Aš manau, kad mūsų šalis gali būti geras pavyzdys, e, atstovaujantis visam regionui savo savybėmis ir patirtimi. Dabar tie trys dalykai, kuriuos minėjau pradžioje. Poveikis, rezultatai. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad nežiūrint neigiamų pasiekmių, ši politika turėjo teigiamą poveikį mūsų mm, būklei dėl makronaudos. E, yra atlikta įvairių tyrimų nepriklausomų ekonomistų, kurie rodo, kad e, sanglaudos e, politika prisidėjo 0,3 procentais prie BVP augimo. 0,3 e, euro e, investuota, Čekijai sukuria 1,3 euro. E, o parama mums e, teikiama ES daro mažiau negu procentą, 0,3 procento, tačiau mums tai yra labai svarbu. E, Vengrijoje, e, Lenkijoje, Estijoje, Portugalijoje ta parama yra didesnio masto. Jeigu nebus lėšos panaudojamos, tai, tai gali mm, pakengti pasitikėjimą ES po krizės tuo laikotarpiu. tarpiu E, iš visų lėšų, kurios panaudotos Čekijoje, paminėsiu dar ir Lenkijoje, atliktą tyrimą dėl, apie ekonominę naudą. Taigi kiekvienas euras anglotos politikai Čekijoje. E, Iš panaudoto kiekvieno euro 65 centai Prancūzija, Austrija, e, Niderlandus, Austrija keliauja atgal. Vokietija taip pat. Taigi mes nesame vienintelė valstybė, kur tos lėšos investuojamos. Dėl konkrečių matomų rezultatų sanglaudos politiką gyvendinant nuo 2004 metų daugiau kaip 100 tūkstančių darbo vietų buvo sukurta gyvendinant projektus, kurie iš dalies finansuomi Europos Sąjungos. Dabartiniu laikotarpiu 7-13 e, metams matome, kad yra iškių pasiekimų, daugiau kaip 200 naujų novatoriškių bendrovių idėjų centrų, e, specializuotų centrų, kurie dirba su universitetais, kitomis institucijoms ir tai skatina toliau e, inovacijas visoje Europos Sąjungoje. Turime naują transporto infrastruktūrą, kuri matoma, kai atvykstate tai į Čekiją. E, regioniniai centrai geriau pasiekiami, eksportuotojai iš Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos gali lengviau patekti į mūsų e, didelę rinką. Kitas gal netoks gerai žinomas dalykas. ES lėšas labai ženkliai sumažino administracinę naštą žmonių kasdienėme gyvenime labai stipriai, daugiau kaip 5000 taip vadinamų patikros punktų arba kontaktinių punktų punktų viešosios administracijos įkurta yra ir žmonėms nebereikia e, fiziškai keliauti, kad gautų įvairius dokumentus į Prahą ar kitus regionius, pavyzdžiui, centrus, jie gali e, nueiti į arčiausią paštą ir kontaktinį punktą, kur visa ta medžiaga, visi dokumentai jiems reikalingi yra. Tai yra rezultatas toks anglos politikos, kitas netoks matomas rezultatas yra procedūros, institucijos. Mes dabar taikome strateginį planavimą, vertinimus e, ir jie išsiplėtė naudojami ne tik sanglaudos politikoje tie principai, bet ir kitur. E, profesionalumas padidėjo, nes valstybės pareigūnai yra apmokomi, geras finansų valdymas tapo standartu Jeigu e, ne viskas padaryta, tai taip pat ieškoma būdų, kaip pagerinti padėtį. Ir tai taip pat susijęs su nacionaliniu lygmeniu. Šis e, neapčiuopiamas e, poveikis ilgalaikėje perspektyvoje turėtų tapti ryškesnis. Dar galiu pasakyti, kad kiekvienoje savivaldybėje matome tikrai padėt, ryškų padėties pagerėjimą. Mes taikome pažangios praktikos pavyzdžius iš kitų šalių, mokomės iš jų patirties, nes daugelis šalių naudojasi sanglaudos politikos parama. Ir e, taip pat kai kur e, rezultatai nėra tokie apčiuopiami ir reikia galvoti apie ilgalaikę perspektyvą. Tokia buvo pirmoji mano pasisakymo dalis. Dabar praktinis įgyvendimas, nežiūrint to, kad 48 tūkstančiai projektų yra įgyvendinama ir kad rezultatai yra teigiami, kaip minėjau, yra ir problemų, yra vidinių problemų, vidinių veiksmų veiksnių, kurie sukelia problemas, pavyzdžiui, darbuotojų kaita didelė, e, valstybės tarnautojai ilgai neišbūna, buvo ir politinio e, nestabilumo, dėl to kyla problemų. Dėl kurių, kai kurių programų galima pasakyti, kad vyko valdymo klaidos, mes e, sumokėjome už tą kainą ir bendradarbiaudami su komisija pernai gyvendimo veiksmų planą, kad pagerintume kontrolės ir audito e, sistemas, imdasi priemonių, kad pagerintume administravimo e, sistemą viešųjų pirkimų srityje vykdomi, e, atliekami mokymai ir institucijų atstovai gali uh, E, pasisemti žinių. Mes keičiame sistemas, bet tie žingsniai e, reiškia, kad mes vėlavome kai ką įgyvendinti. Mums taip pat labai svarbu yra pasimokyti iš klaidų, galvojant apie ateitį Nepakartos, nebekartosiu to, ką sakė kolega iš Lenkijos, bet mes taip pat labai intensyviai rengiamės kitam laikotarpiui, turime naują strategiją, naujus principus, norime e, galvoti daugiau apie strateginius tikslus, žiūrime į e, galimybę atlikti intervencijas. Mes nenorime, kad Europos e, finansavimas deformuotų rinką. Mums taip pat no, mes norime matyti supaprastinės taisyklės. E, vyriausybė patvirtino vieną metodologiją. Ir taip pat mes visas, visus biurus e, kompiuterizuosime. Norime, kad Europos lėšos būtų naudojamos ateityje veiksmingai. Mes jau esame pasimokę, buvo anksčiau problemų seksime jų išvengti ir e, bandome jau ir dabartiniu laikotarpiu kai ką patobulinti. Dabar trečioji mano pasisakymo dalis, kaip sakiau pradžioje, yra ne tik vidiniai veiksniai, bet ir išorės veiksniai, kurie e, gilina problemas įgyvendant sanglaudos politiką. Penkerius metus jau trunka krize. Čekija nuo jos nukentėjo gana rimtai, kaip sakiau, mes esame atvira ekonomika, e, transporto šalis ir per pastarosius penkerius metus matome, kad makroekonominė situacija prastėja ir dėl to sunkiau gyvendinti projektus. E, taip pat e, matėte, kad mes nukentėjome nuo potvinių ir vasarą. Vyko dar viena nelaimė, dėl to vėluojama statant, dėgiant infrastruktūrą, kilo problemų regionuose, bet ir valstybės administracijai yra problemų dėl to. Trečias dalykas, ką norėjau pasakyti, atrodo, kad komisija yra gana griežta dėl to, kad auditorumai pareiškė kritikos. Manau, kad ilgalaikį ilgalaikėje perspektyvoje mums reikia rasti kažkokį vidurio kelią, reikia galvoti apie realias klaidas ir sukčiavimą, o ne e, pasikliauti išvadomis, kurios nėra pagrystos. Mes dabar patikrinimus griežtiname. Aš suprantu, kokios yra problemos, bet taip pat suprantu, kad švituoklė krypsta į tą pusę, kur turėtų būti nulinė klaidų norma, bet ar taip neatsitiks, kad niekas nebenorės nieko daryti sanglaudos politikos įtie, jeigu bus tokie reikalavimai. Uh, Reikia labai daug taisyklių, kurias reikia gyvendinti, bet labai dažnai tarsi institucijos bando užsidengti, e, sakyti, kad jos dėl nieko nekaltos ir mes neturėtume e, bausti retroaktyviai atgalinę datą. Galbūt jūs skaitėte uh, audito rūmetinės ataskaitos komentarus, kurie buvo paskelbti ir reikalaujama atlikti korekcijas. Aš e, nežinau, kaip komisija turėtų dirbti, ar e, lėšos turėtų būti atsimtos iš naudos gavėjų ar valstybių narių. Tai aišku, reikia spausti nacionalinės valdžios institucijas, kad jos gerintų savo veiklą, tačiau klaidų norma, korekcijos ir užsiciklinimas e, tiešiais dalykais e, reiškia, kad nebus veiksmingai gyvendinami ir atrenkami E, projektai, o tai yra gana rizikinga ES politikos kryptis. Dabar išvados, kokia turėtų būti šios politikos ateitis, pirmiausia, turėtume pasitelkti šią politikos kryptį, kadangi tai yra vystomoji politika, jos e, turėtume nepamiršti pirmojo tikslo. Ir neturėtume menkaverčių projektų išraipančių rinką remti. E, E, šios politikos krypties potencialas turėtų būti išnaudotas visose valstybėse narėse, nes ES nėra labai matoma šiuo metu. Jau galvosime apie rezultatus, tai ši politikos sritis viena, yra viena iš tų nedaugelio matomų sričių ir norėčiau taip pat pasinaudomas proga padėkoti komisijai e, už pasiūlymus, nes jie su supranta, kokia yra padėtis. E, jeigu mes neišnaudosime viso potencialo, tai paprasčiausiai nepasieksime tikslų ir pasiūsime neigiamą signalą prieš rinkimus. E, Grįžtų prie krizės. Mes turime e, maksimaliai užtikrinti regionų vystimasi, nes tai bus naudinga visai Europos Sąjungai be struktūrinių problemų krizė trunkanti penkerius metus reiškia, kad trūksta impulsų augimui. O sanglaudos politika yra esminė priemonė, kuri galėtų padėti e, skatinti viešasias investicijas. Mano nuomonė, e, sanglaudos politika gali paspartinti augimą, darbo vietų kūrimą, tai nepaprastai svarbu siekiant atgaivinti ekonomiką. Ir taip pat e, mes turime galvoti apie ilgalaikę perspektyvą ir apie papildomą ES vertę. Šiame kontekste jums leidus norėčiau trumpai kai ką pastebėti. E, ryte balsavote dėl bendrojo reglamento keitimo ir tai netveria kelio platesniam sprendimui, bet vis tiek norėčiau padėkoti jūsų komitetui ir pranešėjai Vlasakui už pastangas, tačiau turiu taip pat pasakyti, kad mes šiek tiek esame nusivylę e, galutiniu rezultatu. Mūsų nuomonė šiame pasiūlyme nebuvo prašoma papildomų lėšų ar struktūrinių keitimų, tai būtų sisteminis pratesimas. Mes e, matome, kad fond, socialinio fondo ir kitose pasiūlymuose tarybos išvados e, labai aiškios yra, netgi daugiametė finansinė programa yra pakeista O parlamentas ir šis komitetas paprasčiausiai sekė kai kuriuos pasiūlymus. Aš esu įsitikinęs ir labai e, vertinu jūsų komiteto e, teigiamų darbų, bet manau, kad tai turėtų būti e, stipriausia vieta, ta vieta, kur stipriausiai remiama sanglaudos politika. Tikiuosi, kad visuomeniai mes e, rasime. E, pozityvių signalų apie ES politiką ir manau, kad mes visi turėtume bandyti maksimaliai panaudoti išteklius. Šioje srityje, kaip kolega iš Lenkijos sakė, mes turime baigti kaip galima greičiau dėrybas, bet koks sprendimas dėl makroekonominių sąlygų, kurios buvo minėtos, turi būti priimtinas valstybėms narėms, mes labai didžiai seksime, kas daroma, bet mano signalas jums būtų toks, bandykime, kaip galima greičiau baigti dėrėtis trišalių dialogų metu. Blogiausias signalas, kurį galėtume nusiųsti Europos visuomeniai, būtų toks, negalime užtikrinti, kad naujos programos bus pradėtos įgyvendinti laiku, kad viskas bus atidėta iki 15 metų. Tai būtų pats e, blogiausias signalas. Taigi reikėtų tokiu būdu galvoti apie kompromisą. Aš norėjau pasakyti, kad sanglaudos politikos rezultatai matomi, tai e, sukuria ES papildomą e, vertę, yra neigiamų dalykų, problemų įgyvendinant, ypač Čekijos Respublikoje. Mes bandome spręsti šias problemas, nors tai mums daug kainuoja, bet esame pasiryžę. Yeah įgyvendinti veiksmingesnę e, politiką, prisidant prie strategijos Europa 2020 įgyvendinimo, mums reikia paprastesnių taisyklų, bendro požiūrio naudos gavėjams turime e, subalansuoti griežtą kontrolę ir kovą su pasitaikinčiomis klaidomis. Ir manau, kad Jūsų komitetas vaidina čia labai svarbu vaidmenį, kadangi jame svarstomi politikos rezultatai ir jūs dirbate su komisija kaip partneriai. Galiausiai prisiminkime, kad ši politika skirta plėtoti regionams, valstybėms narėms užtikrinti augimą, darbo vietų kūrimą ir mes turėtume bandyti to ir siekti. Esu įsitikinęs, kad galime jumis pasikliauti, kad jūs mums padėsite. Ačiū Jums už kvietimą ir uždėmesį. Ačiū. Ministra, dėkuoju Jums labai, ministra. Norėčiau pradėti diskusiją. E, prašau, panas Jan Olbrecht. Ačiū abiems kalbėtojams. Tai yra labai teigiamas ženklas, kad po bendrų pareiškimo apie e, puikią e, sanglaudos policiją išgirstame labai e, konkrečių signalų ir išgirstame kai kurių kolegų nepasitenkinimą. Aš manau, kad svarbiausia yra susitelkti į esmę. kitko, e, ponas ministras Braunas e, ką tik e, paminėjo panašumą tarp Jungtinės karalystės ir Čekijos šiuo atžvilgiu. Ir klausimas būtų toks. Aš norėčiau lenkiškai pateikti klausimą ponui Kubek. Mes kalbėjome apie makroekonominės sąlygas. Ir Lenkijos pozicija šio klausimu buvo labai prieštaringa. E, mes regionų komitete tai nekartą liudijome ir jūs pateikite argumentus, e, e, kuomet sakote, kad būtų neteisinga, jeigu būtume, būtų baudžiama dėl šių išorinių sąlygų. E, buvo imtas tam tikrų sankcijų susijusių su makroekonominėmis sąlygomis. Mes čia kalbame apie papildomas sankcijas, kurios galėtų sutrikdyti e, sanglaudos policijos įgyvendinimą. Aš pats esu Lenkas ir turėčiau pasakyti, kad visiškai, e, ne visiškai sutinku su jūsų argumentu. Nenorėčiau būti čia liktai toks principas, kad nenorėčiau būti baudžiamas vienas, bauskime ir kitus. E, aš manau, kad svarbiausia, kad ši politika būtų efektyvi e, ir svarbiausia patenkinti kai kurių valstybių e, lūkesčius. Manau, kad šis argumentas yra įdomus, tačiau nėra labai įtikinamas politiškai, e, bent jau man. E, taip pat turiu klausimą ponui Braunui. Čekijos e, Respublikoje buvo administratyvinės reformos įgyvendintos, kaip ir Lenkijoje. Jūs taip pat įvykdėte permainas administracinėje struktūroje ir norėčiau žinoti, Ar jūs e, tikitės suteikti galimybę vietinėms e, žinyboms valdyti sanglaudos fondus? Aš norėčiau paklausti, pateikti bendresnį klausimą. E, netrukus eis dešimt metų, kai jūsų šalis prisijungė prie Europos valstybės, Europos sąjungos. Turint tai galvoje ir turint galvoje, kad Europos regionų politika yra įgyvendinama. E, ir svarbiausias dalykas yra ne tik skirtumų tarp valstybių, bet ir skirtumų tarp regionų mažinimas. E, jūs kalbėjote, kad svarbiausia ne tik padidinti E, e, ekonominį augimą, bet ir sumažinti skirtumus tarp regionų ir mūsų šalių. Ačiū. Turiu klausimą e, abiems ponams. Jei leisite, pradėsiu nuo klausimo ponui Braun. Jūsų pristatymo išvadose Jūs paminėjote balsavimo rezultatus, e, e, balsavimo, kuris vyko šį ryt. E, ir paminėjote nečias vyriausybę, vyriausybės sprendimus. Tarybos sprendimas buvo priimtas. Tačiau mano specifinis klausimas abiems ponam, e, ponams yra tai, kad puikiai žinoma, kad Čekijos e, Respublika yra e, tarptų valstybių narių, kur fondų paskirstimas sprendžia ne valstybė, o skirtingos ministerijos ir dalis E, fondų yra leidžiama paskirstyti regionams. Kokia jūsų nuomonė, e, kokia e, šių fondų dalis yra efektyvu taip skirstyti E, ir kaip galima geriau e, kontroliuoti tų fondų skirstimą ir išvengti korupcijos. E, skaitome laikraščiuose, kad kai kurios valstybės geriau tvarkosi su šiomis problemomis, kai kurios prasčiau, tačiau yra tvirtinama, kad leidžiant skirtyti, skirstyti fondus regionams yra lengviau išvengti šių problemų. Gerbiami e, ponai, norėčiau e, pasveikinti šios svarbius kalbėtojus. E, turiu garbės glaudžiai bendradarbiauti su Lenkijos vyriausybės atstovais kaip pranešėjas. Taip pat bendradarbiauju su Čekijos atstovais. E, ir e, turiu pasidžiaugti e, daug geresnę patirtimį, nei aš turėjau su buvusią Rumunijos vyriausybę. Taip pat norėčiau pabrėžti Lenkijos vaidinamą vaidmenį sanglaudos politikoje apskritai, kadangi jį diegia labai novatoriškus metodus ir indėlis į sanglaudos politiką e, yra e, vienas svarbiausių. Aš esu rumunas ir labai džiaugiuosi matydamas šalį, kuri prisijungė prie ES 2004 metais ir tapo viena iš varančiųjų jėgų e, diegiant inovacijas sanglaudos politikoje. Ir antra, ką norėčiau pasakyti, e, šiek tiek paprieštarausiu pono Brauno e, e, pareiškimams, kad per daug įsikešimo iš tarp vyriausybinių uh, E, subjektų kenkia sanglaudos politikai. Ir svarbiausia, kad mes ateityje tobulėtume kartu. Ir tiesa, kad parlamentas padarė viską, kad e, galėtų e, išvengti tarp vyriausybinių aspektų problemų. Visų pirmiausia, Ruminijoje E, e, kas yra patvirtinta e, komisijos išvadose, yra didžiulis institucinis nestabilumas. Ir Rumunijos atveju šios problemos yra daug gilesnės ir daug kenksmingesnės sanglaudos politikai politinis įsikešimas ir politinių e, valdžios įsikešimas turi e, dramatišką poveikį viešiesiams pirkimams ir o, tai atsispindi auditorumų metinėje ataskaitoje. Todėl e, dėl šių priežasčių buvo e, atsisak, numatyta e, e, šešių programų, kurių e, apimtis yra 6 milijardai eurų. Taip pat strategijos nebuvimas mane atvirai tariant įkveč, įkvepia Lenkijos pavyzdys įgyvendinant sanglaudos politiką, kadangi Lenkija puikiai kūrė e, savo ateities strategiją. Deja, e, Rumunijoje e, ši strategija nėra tikra ir dažnai yra klastojama. Krizė palėtė ne tik Rumuniją, bet ir kitas valstybės ir mes susidurėme su didžiulėmis problemomis bendrai finansuojant E, projektus ir daugiametinis finansų e, programavimas yra svarbiausias dalykas. Ir Rumunija dėja tik dabar pradėjo šį klausimą spręsti. Dar e, vienas dalykas yra nepakankami administraciniai ir instituciniai gebėjimai. Pavyzdžiui, Čekijoje yra institucijos pasirengusios įgyvendinti e, politiką. Rumunijoje ir ne tik. Aš nenoriu minėti kitų valstybių e, šiuo skaudžiu e, atžvilgiu, nes tokių valstybių vis dėlto yra nėra pakankamai e, veiklos rezultatų, e, kuriant institucinius gebėjimus. Ir tai yra pagrindinis e, tikslas, pagrindinis kliuvinys įgyvendinant sėkmingą sanglaudos politiką. Aš norėčiau padėkoti Jums dar kartą. Ir pasakyti, kad ši diskusija yra labai svarbi, ne tik mokantis iš praeities, bet ir dirbant su komisija, tai yra signalas Europos komisijai, e, kai yra sprendžiama dėl fondų išaldymo ir e, raginimas e, taikyti tuos pačius kriterijus ir standartus visoms valstybėms. Ačiū, e, Viktorai. Yra dar trys norintys pasisakyti ir laiko beveik nėra, todėl paprašyčiau kalbėti kaip galima trumpiau. Taigi trys kolegos ir toliau pasisakančių sąrašas uždaromas. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Hübner. Norėčiau padėkoti uh, E, Lenkijos ir Čekijos atstovams ir norėčiau e, paminėti labai e, vaisingą bendradarbiavimą su šiomis valstybėmis ir jų vyriausybėmis Kroatijai rengiantis narystėje Europos Sąjungoje. Ir taip pat norėčiau pabrėžti bendradarbiavimą tarp e, Kroatijos regionų e, ir e, Lenkijos vojevodstvų keturios mūsų, keturi mūsų regionai bendradarbiavo su keturiais Lenkų regionais. Ir ši patirtis, kurią mums perteikė e, Lenkija, buvo labai naudinga Kroatijai e, ir mes e, tie, tikimės šią perimtą patirtį įdėkti įsijungę Europos Sąjungos gretas. Ir aš e, tikiuosi, kad e, didžioji dalis jūsų patirties ir e, sanglaudos politikos rytyje bus pritaikyta, pritaikytina ir mūsų atveju. Ir aš manau, kad kol kas, kalbant apie daugiametinę finansinę programą ir keletą konkrečių jos punktų, mes e, tikrai e, galėsime pasinaudoti jūsų patirtimi. Ponas Klasik, ačiū pirmininkė. Visų pirmiausiai norėčiau e, padėkoti už šiuos pasisakymus ministrams ir norėčiau paminėti labai svarbų dalyką, kadangi mes daug sužinojome E, iš, e, per paskutinį laikotarpį ir manau, kad mūsų vyriausybės požiūris į ateitį labai pasikeitė ir ištobulėjo. Visų pirmausia, o, o operatyvinių veiklos programų sumažinimas nuo 24 iki 8 yra e, labai teigiamas poslinkis ir svarbu, e, kad įdėkta viena informacinė sistema. Ir mano klausimas abiems kalbėtojams būtų toks. Ar e, patirėte e, kokiu nors problemu, kalbant apie įstatymų leidybą? Ir ar matote kokiu nors grėsmių ateičiai? Dėkuoju. Dabar paskutinis klausimas, ponia Maletič. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau taip pat padėkoti kolegoms iš Lenkijos ir Čekijos už jų pristatymus ir porą klausimų. Vienas susijęs su priemonėmis, kurias jūs įgyvendinote e, rengiantis projektams E, kaip jūs išsprendėte finansavimo ir iš anksinio finansavimo problemas ir kokius finansinius instrumentus naudojate. Taip pat norėčiau paklausti, kaip jūs naudojate fiskalinės konsolidacijos priemonės kai e, reikia didinti investicijas e, įgyvendinant e, sanglaudos politiką, nes ši patirtis yra labai svarbi Kroatijai, todėl norėčiau plačiau apie tai išgirsti. Ir kitas klausimas būtų dėl susijęs su pasirengimu projektu metams 2014-2020 metų laikotarpiui. E, žinau, kad yra rengiami strateginiai dokumentai, tačiau e, e, reikia kai kuriuos projektus, finansavimo projektus parengti anksčiau. Įbars Godmanis, nors e, pasisakančiųjų sąrašą užbaigiau, tačiau suteiksim žodį. Taigi, e, kas svarbiausia yra patikrinti, kas vyksta, nes e, mokėjimai nieko bendro net turi su e, struktūra ir 2011 metais visiškai sustojo. E, antrą kartą sustojo 2012 metais ir net jeigu dabar e, pakalbėsime apie Europos socialinį fondą ir Čekijos įsisavinimą šio fondo lėšų, tai 2013 e, metais jūs nepadidinote per šių metų devynis mėnesius šio fondo lėšų įsisavinimo regioninės plėtros e, fonde. E, įsisavinimo lygins Liepos mėnesiui staiga padidėjo. Girdėjote, kad jūs e, sumokėjote už tai tam tikrą e, kainą, tačiau labai svarbu e, išsiaiškinti, kad įsipareigojimų problema yra svarbi ne tik jūsų šaliai. Ir labai svarbu išsiaiškinti, kad sumos nebūtų panaikintos. Ir metodinių požiūrių. Kokios priežastys yra politinės, regioninės. E, Praha, Praha yra apskritai atskiras e, klausimas e, jai yra skiriamos atskiros lėšos. E, bet kokia galėtų būti priežastis, nors jūs esate viena geriausių valstybių Europoje? Dėkuoju, dabar paprašysiu e, gerbiamus ministrus atsakyti į pateiktus klausimus. So, the... Ačiū. Dėkuoju už klausimus ir už e, pastebėjimus, nors kai kurie klausimai tikrai nelengvi. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Pirmieji trys klausimai mm, yra susiję. E, jie liečia regionų vaidmenį. Kokį procentinį paramos dydį skirti regionams, e, kokį, kiek paramos skirti e, skirtumų tarp regionų sumažinimui. Pabandysiu tai aptarti. E, skirtumai tarp regionų e, sumažėjo ir išaugo. Galbūt kolega iš Lenkijos pateiks daugiau informacijos, detalesnės informacijos šiuo klausimu, bet bendrai bruožais net du regionų skirtumai išaugo. Ir to, o bendra tendencija yra, kad skirtumai išsivystimo, skirtumai tarp valstybių narių sumažėjo. Uh, E, taip pat padidėjo e, smulkesnių regionų išsivystimo skirtumai, bent jau Čekijos Respublikoje per pastarąjį dešimtmetį. Būtent todėl mes e, analizuojame ne tik savivaldybių vietos valdžios vaidmenį, mes sutelkėme dėmesį į tikslinės investicijas dar žem, smulkesnių lygmenių, bandome diferencijuoti regionus nes tai susiję ne tik su valdymu, su, su, tai susiję su daugia pakopę valdyseną, o mums teritorinis matmuo yra svarbus tais atvejais, kai konkrečiais atvejais e, suteikia gal, galės kontroliuoti kokį nors projektą žemes, žemesnio ešelono valdžiai. E, dėl daugybės priežasčių administracinių dėl institucinės sąrangos e, situacija išlieka ta pati. Kita vertus, mes labai atidžiai analizuojame, kokios, kokioms temoms bus skirtos programos ateityje. Tuo tarpu e, dabar galioja regioninė sistema, 70 procentų lėšų skiriama regionams, o likusios lėšos skiriamos tam tikroms temams. Šiuo metu gyvendiname šešias šešis teminius projektus ir taip pat siekiame šešių konkrečių tikslų, bandome pasiekti sustarimo su regioniais partneriais kas yra regioninis matmuo, ką, ką jis reiškia integruotame teritorinėme požiūryje. Tai reiškia, kad e, sprendimai priimami integruotai regionų lygmenių, kokius įrankius reiktų pasirinkti įgyvendinant skirtingą veiklą. Visą tai svarstoma. Mes nenorime prarasta administracinių gebėjimų regionuose. Siekiame juos išlaikyti. Kalbant apie tikslų paramos paskirstimą, tai vis dar svarstama, e, kalbant apie, komentuojant mūsų vidinius paskaičiavimus, tai regioninis matmuo, e, vertinant procentinę išraišką, taps didesniu ateityje kitame finansinių programų laikotarpio ir sudarys iki 25 procentų. Šiuo metu vyksta e, detalios diskusijos su ministerijomis ir, pavyzdžiui, konstatuojame, kad aplinkosaugos rytyje svarbiausia sumažinti iš metalų kiekį. Aiškinamės, koks yra e, teršalų šaltinis. Kartais reikia tuos regionus suskaldyti į dar smulkesnius konkrečių atvejų. Pone Kolarska Bovinska klausė, ar ES fondų vaidmuo yra apčiuopiamas, mažinant atotrukį ir skirtumus. Manau, yra tam tikros įtampos tarp uh, tendencijos daugiau skirti dėmesio augimui ir darbo vietų kūrimui ES lygmenių ir požiūrio kad sanglau, ir sanglaudos politikos bei kita vertus ES sanglaudos. Manome, kad sanglaudos tikslai turėtų būti integruoti ir vienas iš penkių prioritetų tai ir turėtų būti. Uh, Mes sumažinome nacionalinių strateginių prioritetų skaičių ir manome, kad vienas iš mūsų prioritetų yra užtikrinti strateginę regionų plėtotę. Bet reikia užtikrinti, kad būtų panaudotas vis, visų regionų potencialas, bet, tačiau dėl to jų kokybės jų veiklos kokybė neturėtų nukentėti. Pane Smolkova minėjo korupciją. Apie tai nekalbėjau. Taip, jūs teisingai pastebėjote, nors be, daugiau nei 90 procentų visų klaidų padaroma netyčia, vis dėlto tai yra labiausiai matoma sanglaudos politikos pusė ir tai kenkia tos politikos įvaizdžių, netgi nacionaliniu mastu. Mes nenorime susikoncentruoti vien tik į tai, mes taip pat siekiame supaprastinimo, tai yra vienas iš būdų išvengti didesnių klaidų ir dabar svarstame kovos su korupcija strategiją, kuri bus gyvendinta re, pasirinkus tam tikrą individualią metodologiją. Apie tai kalbame su komisija, taip pat su Transparency International organizacija ir kitomis. Manome, kad jei e, bus patvirtinta labai aiški projektų atrankos metodologiją, tai išspręs daug klausimų. Ponas Vlasek klausė apie tai, ar taikoma vieninga metodika aplinkosaugos srityje ir, ir kaip tai atsiliepia teis, galiuojantiems teisės aktams. Aš pasakyčiau, kad tai yra veiksmai vykdomi konkrečioje valstybėje. Ir tik tai nacionaliniu lygmeniu įmanoma įvertinti, ar, ar pas, ar pasisekė, ar mm, įvyko nesėkmė gyvendant projektą. O kalbant apie konkrečią patirtį su iš ankstinio finansavimo, dėl, iš ankstinio finansavimo srityje, mes domėjomės, kaip galėtume padėti naudos gavėjams, kad jiems nebūtinai reikėtų pasimti paskolas. Eksantė finansavimas yra susijęs su tam tikra rizika ypač vertinant jį biudžeto taisyklių kontekste. NVO e, atveju tokia galimybė naudojamės ir daugeliu atveju taikome šiek tiek pakoreguotą mokėjimų sistemą ir institucijos apmoka sąskaitą, kurią pateikia naidos gavėjas atlikė, at, atlikusi iš ankstinę kontrolę fiskalinė konsolidacija tai vyksta, e, mes e, ėmėmės griežtų taupimo priemonių, tačiau laimiai mums iki šiol neteko susidurti su situacija, kuomet mums reikėjo spręsti, ar, e, ar stambių projektų kofinansavimas mūsų šalyje yra prioritetas ar ne. Toliau bendri projektai. Mes sistemiškai atliekame eksantę projektų vertinimą. Taip pat įvertiname lėšų įsisavinimo gebėjimus ir tuomet pradedame, imamės projekto iš esmės. Taip pat teikiame techninę paramą busimiems integruoto požiūrio e, turėtojams. Taikome integruotą strategiją. Ir dabar pakomentuosiu paskutinę retorinę pastabą. Iš tikrųjų iškilo rizika, kad skirtos lėšos bus panaikintos, nors ilgą laiką kalbame apie tai, kad N plus 3 taisyklė laikotarpio iki 2013 nėra pati išmintingiausia, nes dabar taikoma bus N plus 2 taisyklė. Uh, E, tai yra atgalinė tvarka taikomos nuostatos. Tačiau 2013 šiais metais tokia rizika iškyla, kad ir, ir tai yra rizika sanglaudos šalims. Pripažįstu, kad nuo pat pradžių tai, tai, tai žinojame, tai buvo uh, graži dovana N plus 3 taisyklės taikymas keletą pirmųjų metų, tačiau šiais metais susidarė padėtis, kuomet mums reikia panaudoti dvigubai didesnę sumą ir ekonomiką bei šalies administracija mūsų atveju nėra tam pasirengusi. Aš žinoma, nebandau apsimesti, kad problemos nėra ir savo pasisakymę minėjau kad ėmėmės e, netgi skausmingų priemonių, bandėme ištaisyti kai kurias spragas, uh, paspartinti administracijos darbą, ieškojame paprastų administracinių sprendimų, tačiau šalia visų šių pastangų, kurios būtų naudingos mūsų šaliai, mes ieškome ir ilgalaikio sisteminio sprendimo. Ačiū. Indeed, minister, I... Labai ačiū, ministrė. Dabar kviečiu poną Kubeką. Pratesiu mintis. Bijau, kad nebe labai daug ką turiu pridurti, bet atsakysiu klausimus pagal eilės tvarką. Pirmiausia, makroekonominės sąlygos. Mūsų pozicija yra ne vienodai bausti visas valstybės narės ar reikalauti, kad jos e, laikytųsi taisyklių. Mūsų tikslas yra užsitikrinti teisingą, sąžiningą reglamentą ir vienodas taisyklės taikyti visoms valstybėms narėms. Problema ir susijusi su pernelyg, dideliu, de, pernelyg didelio biudžeto deficito problema yra bendra visiems. Tai nėra tik tai naudos gavėjų problema, bet ir grinųjų mokėtojų problema matome, kad labai nesunku griniesiems mokėtojams kalbėti apie makroekonominės sąlygas situacijoje, kai joms nekyla jokia grėsmė, kadangi joms netaikoma šitą įsiklę. Ta norėjau pasakyti ir e, dar e, pacituosiu savo pasisakymą dėl šio dalyko atsargumas ir apmąstymai būtini, galvojant apie ryšius tarp ekonominio valdymo ir Europos lėšų. Mes bandome rasti auksinę taisyklę, kad galėtume pasiekti vidurio kelią. Būtent tą ir norėjau aš akcentuoti šiandieną. Kitas klausimas. Ar Europos lėšų reikės ateityje, taip kaip dabar. Mano šalies Lenkijos atveju pastebėjome regionų konvergenciją. Šis procesas tęsiasi. Kalbu apie ne tik tai konvergenciją Lenkijos viduje, tačiau e, reikia kalbėti ir apie konvergenciją artėjimą prie ES vidurkio. Ir proc, jeigu norime, kad procesas tęstųsi, mums reikės tų lėšų ateityje. Taip pat esame pastebėję tam tikrų netitikimų Lenkijoje, netoligumų. Ir norime šią politiką toliau gyvendinti. Lenkijoje vyriausybės daug metų akcentuoja tai, kad sanglaudos politikos apčiuopim rezultatai, kaip kad ekonominio augimo stipuliavimas, vystimosi skirtumų panaikinimas, galimų krizių išvengimas, tos grėsmės tebe egzistuoja. Lenkijoje regionų mastu tai matoma, taip pat valstybių narių ir visos ES mastu tai akivaizdu. Taigi mano atsakymas į klausimą toks taip. Mes ir toliau naudosime tas lėšas ir mums jų reikės ne tik Lenkijoje, bet e, vyksta ES plėtros procesas, e, ką tik įstojo Kroatija lėšos e, savokos ne tik mums Lenkijai ir dešimčiai šalių, kurios įstojo 2004 metais yra parengtos, ar vėliau 2007 metais, kalbu apie Bulgariją ir Rumuniją, bet ir kitoms šalims jos galios. Trečias klausimas susijęs su tam tikru decentralizavimu įsisavinant ES lėšas. Ar e, vaivady, mūsų atveju tai yra vaivadijos e, kraje teritorijos Čekijos atveju. Mes labai e, didžiuojamės tuo, kad e, dar dešimtajame dešimtmetyje įdėgėme mm, savivaldybių reformą. Procesas buvo labai ilgas, sudėtingas, pradėjome 90 metais, e, po to, kai vyko pirmi laisvi rinkimai Lenkijoje esmė tų rinkimų buvo dar 90 metais užtikrinti savivaldą žemiausių lygmenių. 99 metų sausį e, sistema baigta kurti, sukuriant e, rajonus ir vaivadijas. Jeigu pasižiūrėsime į Rumuniją, Bulgariją, gal kitas šalis. Mes e, kai kam tarsi pavyzdys, atsiprašau, kad gal per nelik didžiuojasi tuo, bet mes kaip pavyzdys, minimi dėl to, kad mūsų įsisavinimo procentas labai yra aukštas. Aš, kai manęs apie tai klausia, sakau, kad mes į procesą įtraukėme regionus, e, savivaldos institucijas. Ne tik nacionalinės e, veiklos programos yra aktualios, tačiau kiekviena vaivadyje yra, mm, turi savo instituciją, kuri atsakinga už regioninį įgyvendinimą. Dėl to įsisavinimo procentas Lenkijoje yra 88 procentai. Šį pavyzdį galime pateikti kitiems kaip sektina. Ir galvodami apie kitą e, finansinę programą daugiametę, mes ketiname dar daugiau galių suteikti vietos savivaldos lygmeniui. Bandome decentralizuoti lėšų panaudojimo sistemą. Ir paskirsime 60 procentų lėšų lyginant su 37 procentais dabar. Pagal dabartinę daugiametę finansinę programą 60 procentų lėšų uh, ateinančių iš Europos regionio e, vystimosi fondo ir e, sanglaudos fondo, sanglaudos regionams skirsime. Klausimas kitas buvo panašus apie korupcijos lygį ir apie tai, kad decentralizavimas galių daugiau regionams galbūt gali kelti didesnės grėsmės dėl programų vientisumo. Mes Lenkijoje to bent jau nepastebėjome. Pas mus yra be ne žemiausias klaidų lygis ar korupcija, korupcijos lygis užfiksuotos. Tai reiškia, kad Lenkijoje decentralizavimas pasiteisino. Todėl aš lankydamasis e, kitose šalyse, ne tik Europos Sąjungoje, kaip kad minėjau, Bulgarija ar Rumunija. Kalbu apie decentralizaciją, man pateikiami tokie klausimai. Jeigu aš, pavyzdžiui, neatvykstu į Kazakstaną ir kalbu apie tai, kaip panaudoti lėšas, nepriklausomai nuo lėšų kilmės, ar tai būtų ES e, ar e, naftos pinigai, Ir manęs visuomet klausė, papasako, prašo papasakoti apie decentralizavimo e, sistemos dėgymą ir reformą kaip sėkmingą pavyzdį. Mes e, įvedėme trijų lygmenų decentralizuotą sistemą ir ji užtikrina didesnį iškumą ir vientisumą. Ir tos e, lėšos, kurios nuskiriamos, labai veiksmingai panaudojamos. E, Aišku, yra tam tikrų atvejų, kai neužfiksuojamos problemos, nega, kai užfiksuojamos tam tikros problemos, mes Dabar klausimas, e, kurį pateikė kolega iš Rumunijos ir kolega iš Kroatijos. Galiu pozityviai sureaguoti, nes e, buvo malonu išgirsti tai, kaip jūs sakėte, mūsų ministerijos yra pasirengusios abiem šalim bendradarbiauti. Mes vieni kitus jau ir taip remiame, lankomis vieni pas kitus. Ir e, mes dalėmės patirtimi apie decentralizaciją, apie uh, įsisavinimo uh, lygmens padinimą jūsų šalyse ir galiu pasakyti, kad e, tikrai mes e, bendradarbiavime. Galbūt kitus, e, į kitus klausimus jau atsakė mano kolega iš Čekijos, su jo nuomonė sutinku beveik visur tai daugiau ir nesiplėsiu. Aišku, mes rengiame naujus projektus 14-20 metų programai, kaip kad pavyzdžiui transporto sektoriuje. Pradėjome, jau paskelbėme naują konkursą. Ar yra grėsmių? Ne. E, dėl iš anksnio finansavimo kolega jau taip pat atsakė. Man atrodo, kad viskas, jeigu ką, tai priminkite. Eh, eh, Ponas Gudmanis nori kažką pasakyti, prašyčiau trumpai. Aš norėjau užduoti klausimą abiems ministrams. Turint makroekonominę aplinkybę, e, mes tikimės, kad rasime kompromisu ir jūsų e, vyriausybės, e, tikiuosi, bent jau ambasadoriai e, dalyvavo sukuriant šį, kuriant šį principą. Ir iš tarybos esame gavę paskutinį tekstą, kuris yra patvirtintas. Nežinau, ar tai buvo dauguma, kuri patvirtino šit, šį dokumentą. Tačiau Pagrindiniai du principai e, bus taikomi nemokėti pinigų valstybei, jeigu valstybė e, netitinka tam tikrų reikalavimų. Jeigu pirmą kartą tik 50 procentų e, bus neišmokama lėšų, antrą kartą 100 procentų finansavimo nebus išmokama. Antras kriterijus yra deficitas. Ir mano klausimas yra, ar tikrai visos valstybės, kurios susitarė pagerinti e, savo biudžeto deficitą, suvokia, kad šis kriterijus į, nebus joms taikomas, nes šis kriterijus yra labai svarus. E, pagal Eurostato duomenys e, biudžeto deficitas 16 valstybių E, sudarė e, daugiau negu 3 e, procentus tame tarpe ir Čekijoje, ir Lenkijoje. Ir jeigu komisija nukirps struktūrinius fondus ir finansavimą iš struktūrinių fondų, tai reikės mažinti ir finansavimą iš kitų fondų. E, Dėkuoju Jums už atsakymus. Dėkuoju, kadangi laikas artėja į pabaigą, aš norėčiau paraginti Jūs atsakyti labai e, trumpai. Žinoma, aš negaliu pasakyti, kas dėl to susitarė. Ir žinoma, situacija yra e, tai, kad principai nustatyti, grįžtant į praeitį, žvelgiant į praeitį, E, mes e, žinome, kad e, situacijos neišeis pakeisti ir aš stengiuosi pasakyti, kad tai bus didesnė, platesnė problema taikant makroekonominės sąlygas kaip poveikį kriterijams porą pastabų, tai nėra mano e, mėgiamiausia tema. Taikant šiuos principus, tikiuosi, jie bus išaiškinti per deleguotusius aktus. Ir aš tikiu, kad šiuo klausimu bus daugiau diskusijų. Ir taip pat tik tai e, trumpai galėčiau pasakyti, e, kad aš asmeniškai nemanau, E, kad nebus įgyvendinamas teisingo vienodo e, elgimosi e, principas, jeigu bus kalbama tik tai apie vieną politikos sritį. Tai tiek galėčiau pasakyti iš mūsų nacionalinio lygmens požiūrio. Dabar norėčiau baigti nuomonių keitimasi su ministrais ir padėkoti e, jums abiems už labai įdomius pasisakymus ir e, labai naudingas diskusijas. Dėkuoju jums. So, Gerbiama kolegos, pereisime prie 19 darbo tvarkės. Punkto viešasis klausimas. Vidurio ir rytų Europos patirtis įgyvendinant sanglaudos politiką įgyta patirtis ir ateities perspektyvos. Visų pirmiausia, norėčiau suteikti žodį pirmajam e, pirmajam ekspertui, ponui John, e, profesoriui ponui Johnui Butleriui. Prašau, žodis jums. Allow me to remind you that uh, because of the time limitations. Uh, okay. yes. Noriu priminti jums apie tai, kad laiko turime nedaug ir todėl turime griežtai laikytis numatytų svarstymui laiko. Labadiena, ponios ir ponai. Atstovauju Europos politikos centrą, esu iš Strafklaid universiteto. Uh, Glasgove ir manęs paprašė pristatyti e, sanglaudos politikos įgyvendinimo perspektyvą vidurio rytų Europos šalise. Norėčiau visų pirma priminti jums, pristatyti informaciją apie tai, kiek lėšų paskirta šalims, kas, kas su jomis nuveikta ir paskui pereiti prie įdomesnių klausimų, kaip e, ES naujosios valstybės dirbo, kaip joms sekėsi įgyvendinti e, programas, panaudoti investicijas ir kaip vyko politikos programų valdymas. Ir tikrai buvo naudinga prieš tai išklausyti abiejų ministrų pasisakymų, nes jie e, patikė naudingų pavyzdžių ir iliustruos mano e, pristatymą. Visų pirma, norėčiau papasakoti, kiek vidutiniškai per metus buvo skirta lėšų visoms valstybėms laikotarpiu nuo 2004-2016. Čia žaliai pažymėtas sulpelis, o mėlynas spalva žymi lėšas, kurios skiriamos kitam finansavimo laikotarpiui. Pažvelkime į Čekijos Respubliką ir Lenkiją. Pamatysite, kad tos e, šal, to, toms šalims tenka nemažas kiekis visų finansų skiriamų naujosiams valstybėms narėms ir e, tų lėšų panaudojimas juose e, atsiliepia naujųjų valstybių narių ekonominiam našumui ir jų pasiekėmiems ir, ir tai, kokiu rodikliu, kokiu rezultatu joms pavyksta pasiekti. Toliau sanglaudos politika ir kiek BVP jį padėjo sukurti. Ta, čia yra e, hor, vertikali grafa, o horizontali horizontali ašis žymi e, sumas skirtas valstybėms per metus. Matote, kad ekonominiai skirtumai yra nemenki ir nebūtinai e, skirtos lėšos automatiškai tampa e, augančių gerovės dydžių. Po šių ženginių pastabų norėčiau pristatyti šią skaidrę ir čia matote, kokioms sritims finansavimas buvo skirtas. Kaip matote, daug lėšų skirta žaliai e, nuspalvintoms sritims - energetika, transportas, geležinkelis, plačiajuostis ryšys, aplinkosauga. E, šiek tiek mažiau skiriama žin, žinių ir inovacijos ryčiai, užimtumui bei mokymams. Dabar pereinu prie veiklos kriterijų, veik, veiklos kokybės. Kas aktualu vertina 2004-2006 metų laikotarpį, kai vertinant e, lėšų panaudojimo ciklą reiktų pasakyti, kad visos e, vidurio rytų val, Europos valstybės neblogai pasirodė, lyginant jas su, su e, visomis ES narėmis. Paprastai, kai šalis pirmą kartą gauna finansavimą iš sanglaudos politikos fondų, jos susiduria su rimtomis sudėtingomis užduotimis, tačiau vertinant e, įsisavinimo gebėjimus, taip pat kiek lėšų buvo panaikinta, e, kiek lėšų buvo panaudota neteisingai, joms sekėsi neblogai. Ir pasiekti rezultatai yra visai neblogi, vidutiniškai. Tačiau 2007-2013 metų laikotarpis atskleidžia visiškai kitokią situaciją, nes buvo skirtos visai kitokios lėšos ir padėtis buvo visai kitokia. Kalbant apie įsisavinimo gebėjimus, kaip jau nekarta buvo minėta šioje diskusijoje, šie skaičiai atspėjo parengti šiek tiek anksčiau, bet vis dėlto matome, kad yra nemažų skirtumų, kaip valstybėms rytų ir vidurio Europos valstybėms sekėsi įsisavinti lėšas. Taip pat jei vertinsime e, įsisavinimo spartos kitimą per praėjusius metus, matysite, kad yra skirtumų vertinant tai, kaip augo, kaip sparčiai augo gebėjimas įsisavinti lėšas. Šalis, kurios e, geriausiai, sparčiausiai įsisavino lėšas, kita vertus ir e, lėčiausiai darė pažangą toje srityje. Ką, ką tos investicijos davė? Šis skaidrė yra gana įdomi, nes čia panaudoti skaičiai išvertinimo ataskaitų, kurias rengė e, regionų generalinis direktoratas. Bandėme sistemiškai analizuoti, kokį poveikį duoda sanglaudos fondo lėšų panaudojimas. Kiek darbo vietų sukurta e, panaudojant e RDF ir sanglaudos fondo lėšas. Skaičiai yra išties stulbinantis. Visų pirma, 9 tūkstančiai vietų sukurtų Čekijos Respublikoje, o valstybės sekretorius iš to šalies minėjo, kad buvo sukurta 110 tūkstančių darbo vietų. Čia užfiksuotas skaičius atspindi 2007-2011 metų laikotarpį. Ir skaičiai tampa visai kitokie, kai juos e, kai bandome apskaičiuoti, kiek konkrečiai žmonių buvo įdarbinta panaudojant tų fondų lėšas ir problemos, kurios iškyla apdorojant tokius duomenis, yra tai, kad e, labai skiriasi kokybės stebėsenos sistemos ir, ir duomenys, kuriuos mes gauname, jie labai varijuoja. O vertinant tas e, santraukas generalinio regio, regionų generalinio direktorato e, ataskaitų santraukas, tai jie gana diplomatiškai suformulavo, apibendrino visą sukauptą informaciją ir, ir, ir remiantis tais skaičiais galima pačiam pasidaryti išvadas, ko pavyko pasiekti panaudojus tas lėšas. Uh, ir gauname informacijos ne tik apie, duomenų nu, apie tai, kaip darbo vietų su, kiek darbo vietų sukurta, bet ir taip pat užfiksuota apčiuopiamą rezultatą. Taip pat čia matote skaičius, kurie atspindi vertinimo tinklus tuo laikotarpiu. Svarbu ir vertinti, e, analizuoti ne tik skaičius atspindinčius konkrečius apčiuopiamus rezultatus, bet ir taip pat įvertinti, kaip pavyko sustiprinti institucijas ir išplėtoti administracinius gebėjimus. Čia turime kalbėti apie strateginį planavimą, daugiametį biudžeto rengimą, partnerystės, e, stebėseną, vertinimus. Ir sanglaudos politika buvo e, reikšminga kuriant strateginius planus, juos įgyvendinant ir valdant laiko, tam tikrų laikotarpių. Norėčiau pakalbėti apie pristatyti pa, požiūrį, pa, pa, paaiškinimą, kodėl taip, taip, taip labai skiriasi padėtis valstybės narėse, kodėl tokie skirtingi skaičiai mums pateikti. Uh, Viskas susijęs su valstybės valdymo e, sektoriaus reforma ir pasiektais rezultatais. Taip sakant, pereimas nuo biurokratinės sistemos prie uh, moderni, modernios reformuotos sistemos. Taip pat tai kalbėjo ministras Kubėkas, kalbėdamas apie teritorinės administracinės reformas ir apie tai, kad išlieka struktūrinis, e, tam tikros struktūrinės spragos, kalbant apie e, reikalingus e, specialistus, apie žmogiškai kapitalą. Kalbant apie 15 senųjų valstybių narių, tai juose e, valdymo programų kūrimas užtrunka irgi tam tikrą laiką, netgi jose yra įsisenėjusių problemų. Vidurio rytų Europos valstybėse pas, pastebėjome sunkumų dėl programų strateginės skripties, taip pat tai, kad tos programos yra dažnai e, suskaldytos, kad naudos gavėjas tą, pro, tą projektą gyventinamą laiko pinigų šaltiniu, o ne galimybę investuoti. Taip pat e, pinigus gauna tas, kuris pirmasis kreipiasi. Ir taip pat projektų kūrimo kultūra valstybėse narėse plėtojasi labai lietai. Tai mano šis skaidrė e, iliustruoja abiejų ministrų pasisakymą. Nuo 2004 tikrai pasiekta pažangos programų kūrimas tapo sudėtingesnis, taip pat e, išaugo partnerystės pagrindų e, kuria, kuriamų projektų skaičius. Taip pat investuojama į projektų kūrimą, tai yra e, akcentuojama projektų kokybė ir atrankos procese e, jau bando valstybės atsirinkti didesnės kokybės projektus. Tačiau dar toli esame nuo momentu, kuomet galėsime konstatuoti, kad esame patenkinti situaciją. Patirtis, kurią galima būtų panaudoti, e, o kalbant apie problemas, tai e, organizacijų nestabilumas, tai ši problema buvo daug kur fiksuota, taip pat ES e ir nacionalinių sistemų netitikimas, nepasitikėjimas skyriuose, Ehm, dėl to buvo būtina atlikti daugybę patikrų, taip pat atitikties, ehm, atitikties orientacija. Daug laiko, e, daug laiko užimantis administravimas, vėlavimai, e, pernelyg išaugę projektų kaštai, e, kaštų ir naudos analizės nebuvimas taip pat e, aplinkos sauginio poveikio vertinimo stygius, kaip e, Žinoma, kaip, kaip kalbėtojai minėjo, turime nepamiršti, kad e, kai kurie praktai buvo vykdomi krizės sąlygomis, tą veiksnį taip pat turime e, priimti domin. kokių pamokų galima išmokti, kas svarbu projektų gyvendinime, ką prisiminti kitame finansinių programų etape. Ne, svarbu nepamiršti, kad projektu siekiame tam tikrų politikos tikslų, o ne vien tik įsisavinti lėšas ir e, teisės reglament, reglamente, teisės aktai šio klausimo, tai yra akcentuojama, akcentuojami kriterijai ir būtinybė pasiekti politikos tikslų. Ir čia svarbiausias poreikis yra investicijos į institucinius gebėjimus. E, organizacijos turi būti stabilios, e, žmogiškie ištekliai tenkinti tam tikrus kokybės reikalavimus, e, reikalavimus turi tenkinti ir, ir sistemos bei proces, vykstantis procesai. Taip pat valstybės valdymo e, politikos poveikis turi būti kokybiškas viešojo valdymo sektorius turi e, nuolatos progresuoti, tenkinti vis e, griežtesnius kriterijus. Dar vienas svarbus dalykas e, - verslus lyderiai gali daug ką nuveikti ir gali daug ką pakeisti. Reikalingi e, gabus lyderiai, nes jie gali pasiekti, padėti pasiekti svarbių rezultatų. Ačiū. Labai ačiū. Dabar norėčiau pakviesti kitą kalbėtoją, poną Laurencijų Gabriel Friptų. Jo tema yra integruota miestų plėtra, augimo poliai, polių politika Rumunijoje. Dėkoju, pirmininkė. Trumpai pasisakysiu, pristatysiu Rumunijos patirtį susijusią su augimo politika, augimo polių politika ir bandysiu kalbėti kaip galima trumpiau. E, trys svarbiausi tris svarbiausias temas paliesiu, labai trumpai pristatysiu e, politikos privalumus ir trūkumus, e, patirtį, kurią įgėmė ir išvadas. Rumunija sudaro aštuoni regionai. Šiuo metu neturime administracinių pajėgumų. 2008 metais politika buvo pradėta taikoti, yra septynios miestų centrų, urbanistinių centrų kategorijos, e, septyni augimo poliai, e, kiekviename regione po vieną, išskyrus sostinę. E, Bukareštai 13 regionės svarbos centrų vystimosi regioninė veiklos programa ir pagal ją skirtas specialus finansavimas 13,5 procentų buvo e, skirtos lėšos e, plėtoti miesto infrastruktūrai, socialinės, kitokias paslaugas ir verslo struktūras, struktūrus plėtoti verslininkystės skatinti augimo poliai jiems, e, jiems skirta 13,5 e, procento visų lėšų, o augimo poliams skirta 6 procento, iš viso 3,7 e, milijardo eurų tie procentai sudaro. Keletas pozityvių pastebėjimų apie augimo polius, šią politikos kryptį aiškiai e, buvo identifikuoti septyni augimo e, poliai. E, tai yra didžiausia ekonomikos gyventojų centrai, nepimtas Bukareštas. Ir tai yra labai svarbus centrai užtikrinant ekonomikos saugimą. Politikos sprendimų prieimėjai parinko po vieną e, polių kiekvienam regionui, atsižvelgiant į e, aglomeracijos naudą, taip pat persirėmo efektą iš centro į aplinkinės teritorijas. Ši operacinė arba veiklos programa ir finansavimas e, taikomas miestams, metropoliniams teritorijoms, ir priemonės labai e, svarbios formuojant urbanistinės teritorijas, e, gyventant integruotus e, vystimosi projektus. Trūkumai dabartinės politikos nėra pakankamai aiškaus gilaus supratimo apie tai, kaip augimo poliai gali prisidėti prie bendro Rumunijos vystimosi. E, pirmiausia, apsiribuojama regionų e, teritorijomis, nors siekiama sukurti ir e, sinergijas tarp regionės. Pavyzdžiui, 30 km tokių spindulių veik, matome poveikį, o buvo siekta platesnio efekto. Platesnės metropolinės teritorijos kai kuriais atvejais E, leidžia geriau sutilti darbo jėgą, sukurti, su, su, būtų galima lengviau sutelkti darbo jėgą, pritraukti investicijas. Taip pat neturime pakankamai pajėgumų, kurie leistų mobilizuoti, sutelkti paramą ir sukurti sinergijas. Dabar e, įgyta patirtis matome, kad kai kuriuose miestuose yra didesnis augimas, ištekliai gali būti vėliau perskirstyti viešoms investicijoms. E, ateitie, kalbant apie augimo polius, e, reikėtų pamastyti apie teritorinės ribas, kuriuose jaučiamas poveikis tų polių. Reikia geresnių, kryptingesnių intervencijų, galvojant apie specifiką kiekvieno iš tų polių. Ir dėl tos buferinės e, zonos 30 km, dėl to kyla labai daug problemų. Taip pat reikia e, vertinti, kaip plėtojasi augimo poliai. E, turime reikia galvoti apie integruotus vystimosi planus, integruotą politiką, tai apimtų bendrą išsamų planą ir būtų numatyti projektai, projektų sąrašas iš dalies finansuojami iš vietos ir nacionalinio biudžeto. Mes galėtume tokiu būdu užtikrinti didesnę naudą didesnėms teritorijoms, skatintume sinergijas ir e, tai galėtų būti įgyventinama kitų programavimo laikotarpių, taikant e, veiksmingą įgyvendinimo mechanizmą. E, matėme trūkumų susijusių su vertinimo e, mechanizmu, nes kol kas ne visuomet randami yra e, arba gerai apibrėžiami rodikliai, pagal kuriuos reikėtų vertinti. Reikia ieškoti tokių rodiklių, kuriuos būtų lengva surinkti ir interpretuoti. Kitas dalykas, reikėtų kurti gyvybingesnės valdymo struktūras kad būtų galima geriau stebėti, kaip įgyvendinami integruoti stebėsenos planai. Reikia traukti visų bendruomenių vairių atstovus, įskaitant vietos bendruomenės, taip pat siekti regionės ir centrinės valdžios paramos reikėtų mums e, užtikrinti ir geresnę e, įstatyminę reguliavimo aplinką. Ir kitas dalykas - užtikrinti geresnę koreliaciją tarp skirtingų politikos priemonių. Augimo polių politika turėtų sėtis su ekonominio vystimosi politika, pramonės politika, e, privačiu sektoriumi, kuris turėtų paremti įvairius e, klasterius ir tokiu būdu būtų apibriežti nauji finansavimo mechanizmai ir pagerinta verslo aplinka kiekviename iš polių. dabar išvados. Mes turėtume ir toliau gyvendinti augimo polių politiką. E, svarbi labai Europa, strategija Europa 2020, tai yra susijęs su e, išmanumu, tvarumu, įtraukiamojo pobūdžio veiksmais. Reikia taip pat pasitelkti pavyzdinės iniciatyvas ir kelti klausimą, kaip augimo e, poliai gali prisidėti prie tokių iniciatyvų įgyvendinimų. gyvendinimų E, viena iš iniciatyvų akcentuojamas teritorinis požiūris e, ir reikia tai visapusiškai įvertinti, atsižvelgiant ir į egzistuojančius iššūkius, kurie susijęs su augimo e, polių plėtotė. Poliai dažnai yra išskaidyti ir reikia galvoti, kaip juos apjungti ir kaip e, užtikrinti geresnius rezultatus ir prisidėti prie darbo vietų kūrimo e, darbo tvarkės įgyvendinimo. E, augimo poliai gali užtikrinti e, tam tikrų problemų sprendimą, ypač problemų susijusių su energetikos e, išteklių taupesnių vartojimų, švaresnių transportų, novatoriškais transporto sistemais. Miestai E, suvartoja maždaug 80 procentų visos energetikos, taigi šis aspektas yra labai svarbus. Kitas dalykas - Europa 2020 iniciatyvos, e, reikia ieškoti sąsajų tarp tų polių veiklos ir šios e, strategijos augimo poliai E, turėtų e, duoti naudos ten, kur ekonominio augimo potencialas e, konkrečiai atnešti naudos privačioms bendrovėms ir augimo poliai galėtų tapti tam tikrų stimulatoriumi. Europos komisija pripažįsta miestų plėtros svarbą yra priimtas e, atitinkamas priemonių paketas. E, dėl 14-20 metų laikotarpio ir sanglaudos politikos komisija turėtų akcentuoti labiau miestų plėtrą, taip pat e, skatinti šalis skirti teritorinės investicijas, kad būtų užtikrinta miestų plėtotė geresnė. Integruotas teritorinis požiūris e, turėtų būti laikomas e, priemonė, kuri leidžia subalansuoti įvairias teritorinės iniciatyvas, nes tai negali būti vertinama, ir tai negali būti vertinama kaip tik kaip priemonė pritraukti ES finansavimui. Pavyzdžiui, miestų trans, transporto, transporto sistema metropolijoje gali e, planai ją išplėtoti gali pritraukti lėšas, tačiau e, jeigu lėšų nebus pritraukta pakankamai, e, tie planai nebebus įgyvendami. Dėl to reikėtų taikyti kitokį požiūrį. Dėkui Jums uždėmesi. Eh, Dėkuoju Jums labai. Dabar norėčiau paprašyti ponę Aldą Ozolą pristatyti savo e, pristatymą. Labadiena, ponios ir ponios, aš esu Alda Ozola, aš esu iš Latvijos. E, dabar atstovauju aplinkos e, koaliciją iš Latviją e, ir e, ryt pietų bei centrinės Europos tinklą vadinamą Bankwatch e, Network. Esu nacionalinė koordinatorė ir mano pristatymas yra paremtas ne tik mano asmeninė e, Latvijos patirtimi, bet ir paremta patirtimi iš kitų rytų Europos ir centrinės Europos e, valstybių. Norėčiau remtis civilinės pilietinės visuomenės perspektyvą ir pasakyti, kad dalyvau Europos fondų monitoringo stebėsenos projektuose ir turiu nemažai pastebėjimų dėl e, mišių e, e, projektų ir fondų stebėsenos patirties. Taigi leiskite pasidalinti mm, št tai e, tokių e, statistinių paveikslėlių, kuris parengtas remiantis Europos komisijos e, duomenimis. Jis vaizduoja struktūrinių fondų ir nacionalinio bendro finansavimo procentą bendrai viešajame viešosiuose investicijose. Cent Centrinės ir vidurio Europose, Europos valstybėse, e, kai kur e, dauguma e, šio finansavimo sudaro 15 procentų, tuo tarpu, kai kitose valstybėse ši dalis gali būti daug, daugiau. Bendras finansavimas reikalauja, kad lėšos būtų naudojamos kaip galima efektyviau. Na, o dabar dėl patirties E, nevyriausybinės e, e, organizacijos susiduria su tuo, kad yra mokomasi iš padarytų klaidų, kai municipalitetai stengiasi būti būti lankstesni ir prisitaikyti prie e, individualių poreikių ir neretai tokios sąnaudos laikomos nepagristomis. Tai yra daroma dėl, būkštaujant dėl e, korupcijos. E, ir kai savivaldybė padaro tokią klaidą, taip paliečia mokesčių mokėtojus ir turi būti finansuojama iš mokesčių mokėtojų lėšų. Deja, kai kurie e, projektai, kaip pavyzdžiui didelis sporto kompleksas e, pastatytas nutolusiame e, regione, jis pasirodė nepagristas ir lėšos E, buvo panaudotos e, nepakankamai strategiškai, todėl mes norėtume atkreipti dėmesį, e, kad būtų išveita, išvengta tokių klaidų ateityje. Taip pat norėčiau atkreipti į dėmesį į situacijas, kai, kad reikėtų geriau išaiškinti finansavimo aplinkybės. Ir padidinti sąsijas e, e, tarp e, gyvenimo sąlygų pagerinimo siekio ir sanglaudos politikos tikslų. Mes taip pat liudijome tai, kad kartais e, e, trūko sinergijos ir sąveikos tarp programų, kurios galėjo būti geriau koordinuojamos. Taip pat e, e, lydėjome keletą pavyzdžių, kai kuriuose savivaldybėse e, buvo nutiestos, nutiesti asfaltuoti keliai, o, o pagal kitą projektą vietą, toje pačioje vietoje turėtų, turėti, turėjo būti tiesamas vandentekis. Todėl e, trūksta kai kur e, koordinavimo tarp įvairių e, programų ir įvairių finansuojamų projektų. Tačiau yra ir labai teigiamų rezultatų. Yra puikus pavyzdys iš Latvijos susijęs su energetiku, e, energijos efektyvumu e, daugiabučiame pastate. Šis projektas buvo pradėtas 2009 metais, iš pradžių buvo nelabai e, populiarus, ekonomikos e, ministerija e, pradėjo labai efektyvę komunikacijos ir informacijos kompaniją, pašalino biurokratinės procedūras ir ši programa tapo labai populiari ir padėjo sušvelninti ekonominės krizės poveikį gyventojams, taip pat padėjo sukurti darbo vietų ir padėti e, e, prisidėti prie e, ekologiško požiūrio į aplinką. Taigi tai tikrai labai teigiama patirtis. Reikėtų pasakyti, kad jeigu programa iš pradžių nėra e, populiari, reikėtų e, imtis priemonių šią programą populiarinti e, ir kad ji taptų pasiteisinanti. Taip pat norėčiau pakomentuoti keletas nedidelių projektų, kurie politikams propaguojantiems didelius projektus, kurie yra labiau matomi, jų rezultatai yra labiau apčiuopiami, tai tie mažesni projektai politikams yra mažiau e, e, svarbus, tačiau jie yra labai svarbus e, skatinant e, sanglaudą ir, ir šiuose projektuose dalyvauja įvairūs e, partneriai. E, bei e, skatinama e, vietinė e, ekonominė plėtra. Aš nenorėčiau kartotis dėl didelių projektų rizikų. Jau anksčiau diskusijoje buvo šiandien minėta apie koristijos pavojų susijusi su dideliais projektais, taip pat vėlavimų pavojų ir sugebėjimų įsisavinti lėšas laiku. Na, o kalbant apie prioritetus 2014-2020 e, metais, metams, tai būtų e, tokie dalykai, kuriuos mes norėtume e, matyti. Visų pirmiausia yra partnerystė. Jau keletas mano kolegų čia minėjo, kad partnerystė yra įtin svarbus dalykas. Šis aspektas e, pastaruoju metu pagerėjo, kai kuriuose valstybėse e, ženkliau, kai kuriuose valstybėse mažiau, e, tačiau partnerystė tarp vyriausybinių, vietinių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų yra labai svarbus aspektas. Ir taip pat e, tai prisidėtų prie daugiau e, rezultatų. Partnerystės svarbios ne tik programavime laikotarpiu, bet ir gyvendinimo. Nevyriausybinės organizacijos, kaip ir vietos valdžia, bei kiti partneriai turėtų būti įtrauktos į priežios struktūras, priežios komitetus. Jeigu jos dalyvaus, bus įtrauktos, tai e, nuosavybės jausmas ir e, įnašas jų bus svaresnis. Mes taip pat tikimės labiau integruoto požiūrio. Ir aš taip pat minėjau e, lyderių požiūrį ir naujas programas, kurios skatina vietos vystimasi. Ir Deja, tik keletas valstybių narių pasirinko e, e, efektyviai ir veiksmingai tai naudoti be žemės ūkio e, plėtros fondų ir mes tikrai tikime, kad tai puikus būdas, kaip geriau atspindėti ir patenkinti vietinius poreikius ir suteikti daugiau galių vietinės valdžios organams, e, kad būtų e, nustatyta, e, svarbia, nustatyti svarbiausi poreikiai ir taip pat sugebėti juoti kaip tuo nelemtų pavyzdžių dėl asfaltuotojamo kelio ir vandentikio tiekimo. Buvo taip pat pabrėžta šiandien, kad E, naujo programinio laikotarpio e, svarba yra parengti e, programinius dokumentus. Mano valstybėje dar vyksta diskusijos su Europos komisija. Ir dėja nesulaukėme pakankamos pažangos, kokios norėtume. Taip pat turėtume sustiprinti sąsajas e, visų sričių e, su e, ekologiniu tvarumu. Ir galiausiai mes labai tikime, kad sanglaudos politika turėtų būti koherentiška, dėrėtų su kitomis politikos sritimis, kaip pavyzdžiui aplinkosaugos politika. politika ir ES 2020 e, strategija e, numato svarbius aplinkosauginius e, ambicingus tikslus, todėl į tai turėtų būti atsižvelgta ir rimtasi priemonių, kartais nepakankamai saugiklių numatoma E, stengiant e, paisyti e, aplinkosauginių tikslų. Ir aš tikiuosi, kad valstybės narės padarys reikiamus sprendimus siekiant atitikti šiuos reikalavimus. Taip pat norėčiau atkreipti į pagrindinius raktinius žodžius E, tačiau dėje dažnai blogis e, slepiasi smulkmenuose. Ir mes turėtume prisitaikyti prie klimato e, kaitos. Taigi yra e, klausimų, kuriuos akilai stebi nevyriausybinės organizacijos ir reiškia savo susirūpinimą. Dėkuoju uždėmesi. Ar noriu sutikti žodį ponui Levandovskijui. Ačiū, ponios ir ponai, gerbiami parlamento nariai. Savo pasisakymę daugiausia dėmesio skirsiu inovacijoms ir sukauptai patirčiai. panaudojant struktūrinių fondų lėšas inovacijų <clears throat> dėgymui. E, tikiuosi, kad paskatinsiu diskusijas. Buvo užduoti svarbus klausimai. <clears throat> tai yra pabandyti įvertinti novatoriškų, pol, novatoriškos politikos poveikį, jeigu e, ją remia e, investicijos iš e, mūsų aptariamų fondų. <clears throat> Vertinome politikos poveikį vairiose regionuose, o kadangi esu Lenkas, daugelį pasarą dešimtmetį domėjausi tos politikos poveikiu <clears throat> regionams. Taigi, vertinant politiką, e, nemažai projektų šioje srityje skirti moksliniams tyrimams, pavyzdžiui, naujų laboratorijų kūrimui arba e, konkretiems tyrimams. Jeigu panagrinėtume paramą atskiroms įmonėms, pamatysime, kad E, sistema yra su, sukurta taip, kad e, parama teikiama atskiriems e, individams. Ir reikia. Ir paprastai yra reikalavimas kurti partnerystės kelioms įmonėms. Todėl to, tais atvejais naudos gavėjai yra keli. Galime panagrinėti ir branduolių politikos uh, pavyzdžio panaudojimą e, vidurio ir rytų Europos valstybėse. O vertinant paramos instrumentus, jų tikslas ne tiek e, tobulinti valdyseną, bet užtikrinti mm, didesnę žmoguško kapitalo kokybę. Taip pat, e, para, čia galime kalbėti apie paramą skirtą novatoriškos MVI ko, kokius vertinimus pateikė projektų valdytojai. E, tai, kad dar reiktų daug ką tobulinti, išlieka e, keletas kliūčių įgyvendinimo etape. Taip pat reikia nepamiršti, kad mm, valstybės kartais skirtingai interpretuoja teisės aktų nuostatas. Ir e, kalbant apie konkrečias politikos sritis, finansinės finansinės inžinerijos projektus, jų įgyvendinimo poveikis skiriasi. Ir čia tikrai dar lieka erdvės pažangai. Ir dar du pastebėjimai, kuriais norėčiau pasidalinti. Žvelgdama, kuriuose regionuose e, pasiekta geriausia, optimaliausia pusiausvyra tose, kur yra vertikalus koordinavimas, kur mm, centrinio ligmens valdžia ieško geriausių, tinkamiausių metodų. Į tose šalise, kur tie klausimai aptariami diskusijose, teminės koncentracijos, atskiros temos. Vertinant vidurio ir rytų Europos šalių patirtį, reiktų pabrėžti, kad viskas prasidėjo e, nuo tradicinės metodologijos taikymo, e, bandant išsiaiškinti, pavyzdžiui, kurio, kaip atsirinkti sumaniosios specializacijos sritis, kaip inovator, inovatyvios politikos e, pla, planai keičia regioninės e, inovacijų sistemas Europos Sąjungoje. Čia yra informacija, kurią teikia e, įmonių generalinis direktoratas. <clears throat> Mūsų komanda pabandė panalizuoti kriterijų pusę bei taip pat e, vertinimo politiką Mes dirbome su beveik su keliais šimtais korespondentų skirtingose es regionuose. Taigi, vertinant veiklą, kokie kriterijai buvo pasirinkti, matome, kad ir senosiose 15 narių ir naujose valstybėse narėse um, fiksuojami panašus fiksuojamos panašios tendencijos, nors 15 senųjų narių buvo panaudota e, beveik 60 milijardų eurų, daug, daug didesnė suma nei naujosiuose valstybėse narėse. Jeigu vertinsime tendencijas, e, kalbėdami apie verslą, mokslinius tyrimus ir švietimą, išlaidų dalį, naujosiuose valstybėse narėse <clears throat> daug, beveik 50 procentų verslo įmonių yra mokslinių tyrimų srityje. Ir šis, ši tendencija nekinta. Jeigu pasigilintumėte į smulkmenas, o dabar neturiu laiko viską išsamei pristatinėti, bet jei panagrinėtume struktūrinius ilgalaikius kriterijus, pamatysite, kad ženklių pokyčių nefiksuojame vidurio rytų Europos šalise e, jeigu, pavyzdžiui, davėtumėmis kokio dydžio įmonės investuoja į mokslinius tyrimus ir plėtrą ar politika yra naši, ką mes apie tai žinome. Matote du prioritetus, kurie yra pabrėžti, pažymėti. Čia informacija surinkta apklausus, kokio poveikio buvo beveik tūkstantis įdėktų uh, paramos instrumentų. Ir Turime įrodymų, kad e, tos lėšos padėjo pasiekti e, tikslų, tačiau reikia vis dėlto tenka daryti išvadą, kad mes tiksliai nežinome, ar tos lėšos pasiteisino, ar, ar būtent tų tikslų pavyko pasiekti. O čia noriu <clears throat> palyginti e, inovacijų dėgymo rezultatus, taip pat e, regionų pasiekimus. Šis skaičius e, iliustruoja pozityvesnį e, inovatyvios politikos taikymą regionuose, lyderiuose tas pozityvus vertinimas yra ypač stiprus. Ir E, kitose mm, netaip gerai padirbėjusiuose regionuose požiūris yra netoks pozityvus. Taigi norėčiau akcentuoti ke, keturis dalykus. Visų pirma, regionams reikia pasivyti, kai kuriems regionams dar reikia padirbėti, kad mm, jie pradėtų dėkti pažangės iniciatyvas ypač vertinant pagal tam tikrus kriterijus. Taip pat veiksminga politika gali padėti pasiekti apčiuopiamų rezultatų. Tuo galėjome įsitikinti palyginę statistinius duomenys apie <clears throat> inovatyvių politikos priemonių dėgymą. Nėra taip, kad politikos sprendimai nepadeda pasiekti jokio rezultato politiniai sprendimai yra svarbu, sva, turi didelę reikšmę. Jie vertinami, poz, jų poveikis būna pozityvus, neutralus arba negatyvus ir, ma, ir matome, kad regionai, kuriuose taikoma ta inovatyvi politika, jų padėtis, jų pasiekimai yra ženklesni. Akcentuočiau. Uh, e, atsakingesnį požiūrį į valdyseną. Reikėtų daugiau atsakomybės. Ar tai yra aktuali tema susijusi su atrankos kriterijais. E, kalbu apie komitetus, kurie vertina ir atrenka projektus. Ar tai būtų atskira struktūra, ar, ar visa organizacija, kuri užsima projektų įgyvendinimo valdyseną. Jų turėtų siekti dirbti kiek įmanoma geriau. Ir galiausiai um, tikrai yra erdvės uh, tobulinti vertinimo procesą, kuomet vertinimas atliekamas e, pasitelkiant surinktą e, su, projekto metu sukauptą informaciją. Ačiū. Labai ačiū. Pirmasis nori pasisakyti Evgenijus Kirilovas. Prašom. Dėkuoju pirmininkė. Aš noriu pateikti Jums klausimą, į kurį nėra paprasto atsakymo. Tai gal diskusinis klausimas. Skiriu jį e, poniai Uozuolai ir profesoriui Bachtleriui. Buvo kalbam apie, reikia galvoti apie administracinės struktūras mūsų šalyse, egzistuoja skirtingi požiūriai, centralizuotos sistemos veikia, decentralizuotos. Tačiau dažnai iškyla problemų dėl koordinavimo ir tai jau buvo pastebėta. Galbūt palyginti mažesnėse šalyse viena agentūra ar bendras požiūris gali duoti geresnių rezultatų. Aš pavyzdžiui, Estijos pavyzdį galiu paminėti. Yra tik viena agentūra ten ir jie atrodo visai gerai dirba. Bet dideliai šaliai e, nebūtų paprasta tokį pasirinkimą daryti. Tačiau norėjau jūsų paklausti, ar turite iš savo šalių e, pavyzdžių iš naujų centrinės e, rytų Europos šalių kurie galėtų parodyti, kokie yra privalumai ir trūkumai abiejų modelių. Ačiū, Evgenijau. Dar šeši kolegos nori paklausti, nelabai daug turime laiko e, ilgesniems pastebėjimams, gal trumpai pakomentuokite ir pateikite klausimą. Viktoras Baštinaru. Dėkui, pirmininkė. Mm. E, mano klausimas skirtas e, profesoriui Bachleriui. Jūsų pasisakymas absoliučiai atitinka tai, ką aš kalbėjau apie, ką sakiau apie e, Rumuniją. Ir taip pat kreipiuosi pona Friftų. Jūs pristatėte temą sakėte, kad miestas yra geriausia vieta taikyti integruotą požiūrį ir uh, finansavimą iš skirtingų fondų. Kaip Rumunija pasimokė iš praeities? Kaip dabar rengiasi gyvendinti sanglaudos politiką ateityje, kad būtų galima pritaikyti e, integruotą požiūrį ir finansavimą iš įvairių šaltinių, kalbu apie miestų plėtrą ir šios elementus. Kitas dalykas, kaip e, valdyti projektus finansuojamus iš skirtingų fondų, galvojant apie dabartinę infrastruktūrą. Rumunijai, pavyzdžiui, iškils problemų. Ką reikėtų daryti, kad būtų galima pradėti gal ne kitų metų sausį, bet kažkada greitai ir užtikrinti, kad gyvendinimas bus sėkmingas. Ir dar paskutinis pastebėjimas apie vystymosi polius. Žinau tą istoriją labai gerai, bet už e, to slepiasi netokie jau geri dalykai. Sprendimų prieimimo procesas nebuvo labai demokratiškas. E, kiti e, miestai, išskyrus tos, kurie buvo parinkti didėjai, neturėjo balso. Ir mes taip pat neturime miesto plėtros strategijos ir energetikos strategijos, nes bet, koks, bet kokie urbanistinė plėtra yra susijusi su e, miesto plėtros strategija ir miestų plėtra. Ponas Guodmanis, tu, nedidelis e, klausimas e, Rumunijos atstovui. Girdėjau gandus, kad bus taikoma nauja integruota valdymo ir kontrolės sistema Ar galbūt tai yra priežastis, dėl kurios, dėl, jeigu, ar jūs neturite tokios geros sistemos, tai ar tai yra priežastis, dėl ko jūs nuo kitų beveik dvigubai atsiliekate įsisavindami lėšas? 2007-2013 metais jau ta sistema veikia. Janas Olbrichtas. Like to... Viena pastaba ir vienas klausimas. Aš norėčiau paprašyti e, sekretariato e, e, informuoti kalbėtojus kad skaidrės anks, toliau būtų rodomos ant didelio ekrano, nes jų neįmanoma skaityti. Aš manau, kad tai yra labai svarbu kad e, jeigu nėra galimybių turėti, e, pamatyti tekstą ant didelių ekranų, reikėtų, kad jūs atsistumėte mums pristatymus elektroniniu paštu. E, ir galbūt aš norėčiau dabar Džonui pirmiausia užduoti klausimą. Ar dar. Ar analitinė kategorija tai yra, ar tai yra politinė kategorija? Net centrinė rytų Europa Tai yra visiškai nauja politinė kategorija, kadangi joje yra naujų valstybių Europų narių. Aš niekada nesu girdėjęs apie tai, kad Malta ar e, Kipras yra naujos valstybės. Mes esame naujos valstybės narės. Tai e, Europos, taip pat yra ES 15 senųjų valstybių. Taigi klausimas, ar yra e, specifinė charakteristika centrinės ir rytų Europos šalims. Nes skirtumas tarp, pavyzdžiui, pirmos e, valstybės narės ar Graikijos ir Portugalijos e, nėra. Ar norėčiau žinoti, ar yra kažkoks analitinis skirtumas šio požiūriu. Aš norėčiau pasakyti e, Janui, kad jūs, jei kalbama apie 15 e, ES valstybių narių, tai kalbama apie mūsų, apie mūsų tapatybę, kuri kažkaip primetama visiems kaip grupiai mūsų valstybių. Dabar ponas Nilsen. Dėkoju. Aš norėčiau kalbėti švediškai, kad būčiau tikras, kad tai, ką pasakysiu, bus išgirsta ir suprasta. Ar gerai? Puiku. Labai apsidžiaugiau klausydamasis patirti patirties e, įspūdžių, kad įsisarinama patirtis ir mokomasi ateičiai. Ir svarbiausia yra sažiningumas ir gebėjimas įsiklausyti į kritiką. Ir nes nepakanka e, kad ta kritika būtų transliuojama, svarbiausia, e, kad kritika būtų išgirstama. Taip pat dėl pasisakymo iš e, Latvijos. Labai svarbu, e, kad nuskambėjo e, partnerystės svarba. Šiame komitete labai svarbu kad partnerystės principas būtų svarbiausias, kai atsižvelgiama į visus e, suinteresuotus asmenys, visas suinteresuotas pusės ir jos e, būtų pakviestos į dialogą. Nes jeigu tai bus daroma, tai mes e, daug išmoksime dirbti kartu. Taigi partnerystės principas yra labai svarbus. Ir aš iš patirties žinau, aš esu buvęs iš Švedijos nedėlio miesto e, e meru ir jeigu jūs, jūs nesate paprastai e, kviečiamas, jums reikia kovoti už savo pozicijas. Jūs turite kovoti su valstybės e, tarnautais. Taigi ši perspektyva turėtų kilti iš apačios ir tai labai pamokantis dalykas ir e, labai efektyvi priemonė. Dėkoju. Joachim Celler. Ja, vielen Dank. Ähm, Ponas Seleris. Labai ačiū visiems keturiems ekspertams. Jie pasidalijo savo išvalgomis apie struktūrinę sąnaudos politiką. Kol kas dar turime tas abi politikos kryptis, jos išliks ir ateinanč, per ateinantį programavimo laikotarpį. tarpį ekonomiškai silpnesnės Europos teritorijos turėtų prisavyti kitas, siekime pagerinti jų būklę. Turime pavyzdžių iš vakarų, pietų Europos. Ne visur viskas vyko labai sėkmingai. Dažnai buvo investuojama didžiulės lėšos, bet atotrukis liko. Labai dažnai e, struktūrinės e, lėšos, struktūriniai fondai būdavo panaudojami. Tam, kad būtų įgyvendinti centrinių vyriausybių e, ketinimai, pavyzdžiui, didžiulių kelių statybos ir kartais neaišku, ar buvo tie projektai teisingi. Iš jūsų pasisakymų apie e, centrinę rytų, pietričių Europą mm, girdėjau, kad e, yra tam tikrų pavojų, bet vakarų Europoje taip pat egzistuoja pavojų ir nereikia jų visiškai pamiršti. Manau, kad Manau, kad tai yra svarbu ir aš pats esu e, matęs tam tikrų projektų, pavyzdžiui, e, vandenvalos e, įrenginius statomus, kur e, visiškai nėra gatvės, ne, ne, neturi, gatvėse nėra tokių vanden nuotekų sistemų, kurios galėtų nuotekas nuvesti į kitų valymo renginių. Aišku, tie, kas gyvena tuo projektus, visai džiaugiasi, nes e, jų apyvarta dėja, bet ar tikrai tai rimti projektai, toks kyla klausimas. Parlamente taip pat vyksta diskusijos apie tai, ar struktūrinė ir sanglaudos politika yra naudingos. Aš ką tik paminėjau keletą pavyzdžių. Nors jūs labai mandagiai pristatėte kai kurias problemas. Jeigu mes jų nespręsime iš esmės, tai kitos kadencijos parlamentas turės e, srėpti visą košę. Reikia naudoti turimas lėšas e, stiprinti apskritai vidaus rinką ir ES konkurencingumą. Taigi mano klausimas būtų toks, ką jūs mums galėtumėte patarti? Pirmiausia, kaip galėtume labiau įtakoti valstybės narės e, siekti, kad jos nebekartotų klaidų. Galvodamas apie tai, ką pasakė kolega iš Švedijos, e, Noriu pasakyti, kad reikia geriau derinti veiksmus tarp regionų. Nepakanka tiesti kelius ar e, kurti infrastruktūrą, ypač ten, kur niekas nesinaudos tais keliais. galima sukurti statybų būmą nedidelio masto, bet vargu ar tai atneš ilgalaikį pozityvų poveikį regionams ar šalims. mokslinių tyrimų e, patirtis, gamybos paėgumai, jų derinimas. Tai yra gera mintis. Tačiau jeigu pasižiūrėsime į e, vidurio ir rytų Europos šalis, dar daug ką reikia e, padaryti ten šioje srityje. Ir tikrai darbas sunkus. Aš norėčiau skirti vieną klausimą ponui Levandovskui. Jūs Valendovskis. Jūs trumpai kalbėjote apie bendrą požiūrį, gal galėtumėte daugiau apie tai papasakoti? Ar kai kas nevyksta dėl to, kad trūksta socialinio kapitalo ar tradiciniai hierarchiniai ryšiai visuomenėje, e, ūkija trukdo. Ar perinama prie kokiu nors išmanesnių e, tinklų kūrimo. Kas iš svečių norėtų pasisakyti? Komisija atrodo nenori pasakyti, tai žodis svečiams. Ačiū už klausimus. Atsirinkau tuos, kurie ne tik tai paprasti atsakyti, bet kurie galbūt man labiau buvo skirti. E, pirmiausia, ponas Kirilovas administracinių paėgumų vertinimas. Sunku tą padaryti dabar jau. Mm, Užimtumo ir regionės plėtros generaliniai direktoratai pradeda dirbti šioje srityje. Administracinius pajėgumus bandėme įvertinti, suprasti, bet tai yra susijęs su žmogiškų išteklių kokybė, valdymo įgūdžiais, sistemomis, procedūromis. Uh, struktūros svarbios dėl stabilumo taip pat yra ir mokymosi procesas, nes e, prisitaikoma reaguojant, atsižvelgiant į kitą pa, e, patirtį. Yra kultūros administracinės taip pat e, klausimas. Kitas dalykas, matome, kad mažesnės šalis tvarkosi geriau tiek gyvendina geriau projektus, tiek pajėgumus e, lengviau sutvirtintame žemė į 2004-2008 metų laikotarpį ir e, nustatėme, kad Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje administracija veikia kur kas geriau. net ir tuo laikotarpiu jau buvo e, tam tikro decentralizavimo e, veikė tam tikros regionės struktūros ir tai svarbu. Dėl administracinių paėgumų e, Lietuva ir Estija buvo viršuje sąrašo. Taigi yra tam tikros tiesos jūsų teiginyje. Jano Olbrichto pastebėjimas apie Centrinę Rytų Europą kaip grupę šalių. E, galima sakyti, kad yra prasmės e, žiūrėti į tą šalis kaip į šalių grupę, galvant apie sanglaudą, strategijas, ekonominį vystimąsi, finansavimo mastą ir strateginius elementus apimant, bet tai keičiasi, atsiranda naujos strategijos ne tik Lenkijoje, bet ir įvairiose kitose šalyse, kai bandoma įtvirtinti e, nacionalinius e, interesus kaip e, sistemą sanglaudos lėšų panaudojimui. E, nacionalinis augimas, konvergencija. E, tai sėsi su regionė veikla ir perėjimas nuo Um, mažų sąnaudų modelių prie aukštesnių, stipresnių modelių. Taip pat e, matome vis didesnę diferenciaciją, kai kurios šalis e, vidurio ir rytų Europoje pasirodo kur kas geriau negu kai kurios e, iš penkiolikos senųjų šalių. Paskutinės pastebimas dėl pono Celerio klausimo apie um, investicijas į infrastruktūrą. Jeigu pasižiūrėsime į istoriją, į tai, ką žinome apie 15 senesnių valstybių narių ir naujesnės valstybės narės, trūkumai ar kintamieji skirtinga lėšų panaudojimo kokybė susijusi su paėgumai strategiškai analizuoti, pateisinti išteklių skirstimą. Infrastruktūra sulaukia daugiau dėmesio pirmiausia dėl veiksmingumo padinimo, dėl to, kad tai yra politinė prasme patrauklų, bet taip pat dėl to, kad administraciniai vienetai e, pažįsta tą sritį geriausiai. Ir tai tam tikra prasme yra mažiau sudėtinga negu kitos intervencijų formos. Klausimas yra, ką galima padaryti ir ką parlamentas šios įtie galėtų padaryti. Man atrodo, kad viena iš didžiausių galimybių per ateinantį laikotarpį būtų, jeigu galvojama bus labiau apie e, veiklos rezultatus ir jeigu tai būtų įtvirtinta, tai parlamentas galėtų paremti komisiją pirmiausia. Labai aiškiai e, komisija turėtų atspindėti, kas vyksta vietoje, reikėtų atvirai kalbėti apie e, egzistuojančias problemas. Ir šis komitetas galbūt e, dirbdamas panašiai galėtų dirbti kaip e, biudžeto komitetas. Bet reikėtų galbūt ir pagalvoti, kaip mes galėtume kitaip vertinti sanglaudos politiką. Ačiū Džonui, dabar ponas Gabrielis Friptų. Ačiū, aš kalbėsiu rumuniškai. buvo užduoti, e, užduota keletas klausimų apie Rumunijos patirtį. Ir kaip mes rengėmės taikyti integruotą urbanistinį požiūrį. Tai susijęs su pora dalykų mes rengėmės viešosioms konsultacijoms dėl teritorinės plėtros strategijos. Tai labai svarbus dokumentas susijęs su teritorijų plėtros plėtotę įvairiais ligmenimis. E, visko nepapasakosiu, bet ta strategija yra tikrai išsami. Kitas dalykas. Mm, programinio dokumento rengimas. Mes norime e, užtikrinti geresnės sąsajas. Pateiksiu pavyzdį. kalbant apie e, pristatytus projektus, metus vietos bendruomenės vaidmuo ne visur akcentuojamas, bet e, Rumunijoje šie projektai e, yra skirti, tokie projektai skirti arba skurdžiau gyvenantiems regionams, arba miestų teritorijų skurdesniems kvartalams. Mes taip pat įtraukėme vykdami projektus ir e, teritorinės apriepties įtraukties dėmenį. Ir naudojame socialinių fondų, taip pat e, regionų plėtros fondų, nes ruošiamės dėkti integruotas priemonės ir jų planavimo etape bandysime užtikrinti, kad kad projektai būtų integruoti, nepamiršdami, nepamiršdami ir galiojančių taisyklių. Tačiau svarbiausias dalykas yra štai kas. E, remiantis patirtimi sukaupta įgyvendinant eksperimentinius projektus, jeigu neįtrauksime pilietinės visuomenės ir vietos bendruomenės spręsdami e, ypač vargingų teritorijų problemas, mes tų problemų neįspręsime. Savivaldybės e, pavyzdžiui, gali skirti e, didžiulės kapitalinės investicijas, tačiau jos negali prognozuoti, kaip viskas atrodys ir vystysis po to. O kalbant apie projektus, kuriuoms panaudojamos kelių fondų lėšos, nekalbėdamas apie labai e, sudėtingą sistemą, pasakysiu, kad mes nusprendėme pasitelkti atrankos ir gyvendinimo mechanizmus konkrečius ir to siekėme netgi gyvendindami kaimo vietovių plėtros programas. Ieškojame formulės, kuri leistų miestų ir kaimų vietovėms tolygiai aukti ir plėtotis, gyventinant tą pačią problemą. Ir jei mums nepavyks iki galo įdėkti tos sudėtingos sistemos, mes bent jau užtikrinsime, kad e, tos teritorijos vystytųsi tolygiai ir kad gyventinamų projektų poveikis būtų testinis. E, E, integruota kontrolės ir valdymo sistema. Aš nedalyvau tiesiogiai fondų ko koordinavime, bet manau, kad tai susiję, aš, aš darau prielaidą, kad tai susiję su viešaisiais pirkimais, nes valdymo ir kontrolės sistemos negalima pakeisti apie tai neinformavus Europos komisijos. Europos komisija uh, labai atidžiai prižiūri e, Rumunijoje e, veikia, Rumunijos atsakinga audito institucija. Turiu pasakyti, kad valdymo ir kontrolės sistema nebuvo keičiama Rumunijoje, bet galbūt kai, kur, kitos naujos valstybės narės sprendė šį klausimą, turiuomenį tai, kaip interpretuoti tam tikrus faktus, o naudos gavėjo savokos interpretacija, taip pat e, valdančiosios projektą e, kontroliuojančios institucijos savoka, taip pat auditą atliekančios institucijos savoka galbūt buvo e, aiškinama kitaip ir rumunės taiga suvokė, kad, kad e, keturios susijusios šalis, pusės dalyvaujančios projekte, skirtingai suprato tą patį, visos skirtingai interpretavo tą pačią koncepciją. Todėl kai kurių projektų gyvendinimas buvo laikinai sustabdytas Rumunijoje, tačiau paaiškinti tai galima tuo, kad žmonės, e, pareigūnai, kurie dalyvavo projektų gyvendinime, neturėjo pakankamai patirties, kad tinkamai e, suvoktų ir interpretuotų visas savokas. Tikėkime, kad tie, kurie dirbo šiame, dalyvavo šiame procese, išmoko vertingų pamokų. Ir galiausiai dar vienas pastebėjimas, kuris tikriausiai tiesiogiai lietė mane, buvo kalbėta apie infrastruktūros e, naudingumą, apie planuojamą poveikį planuojamus rezultatus ir tai, ar Europos fondų lėšos davė apčiuopiamų rezultatų. Mano nuomonė, tas poveikis susijęs su e, tai, kokių prioritetų sieki ir ar nori maksimalaus poveikio, ar tiesiog nori kad egzistuotų geresnė sistema, kuri užtikrintų tam tikrą poveikį, nes projektai, kurių poveikis tikėtina bus ženklus, yra sunkiau įgyvendinami, nes kontrolės sistema ir projektų įgyvendinimo taisyklės netitinka, ne, ne, nepadeda užtikrinti to prognozuojamo poveikio ir todėl kartais projektai ap, jų mastas yra sumažinamas, vien dėl to, kad daroma prielaida, kad nepavyks įgyvendinti visų reikalavimų. Pone Ozola, ačiū. Buvo klausimas apie centrinės agentūros privalumus ir trūkumus. Tikriausiai jis buvo skirtas man. Nežiūrinti tai, kad Latvija yra nedidelė valstybė. Ir taip pat, nežiūrinti tai, kad mano kolega ką tik minėjo, kad ES fondų lėšas mes įsisaviname gana sėkmingai. Vis dėlto, mm, kalbant apie integruotą požiūrį, tai tas požiūris yra suderinamas su minėta institucija. Latvija įgyvendino e, miestų plėtotės programas ir savivaldybės e, pranešė e, mums, kad, kad jos yra naudingos ir kad tuo, tie projektai padės atsižvelgti jų kaip naudos gavėjų poreikius. Kaip užtikrinti kad vietos valdžia gautų daugiau galių ir galėtų priimti sprendimus. Pavyzdžiui, jei vietos valdžiai skiriama viena teminė sritis ir, jie, ir ji gali skelbti konkursą, savivaldybės gali kreiptis dėl finansavimo tačiau padėtis skirtingose savivaldybėse gali būti visiškai skirtinga konkrečių laiko momentų ir konkrečiais metais konkretus miestas, pavyzdžiui, neturės galimybės kreiptis dėl e, finansavimo konkurse, o tokia galimybė atsiras tik tai už kelių metų, todėl jei suteiktume vietos tarybai galimybę spręsti, tai tai būtų daug naudingiau. Mes kalbame, aišku, ne bet kokias lėšas, e, kalbame apie tos teminius prioritetus, e, kurie yra įrašyti reglamentuose. Todėl reikėtų siekti pusiausviros tarp sprendimų priimamų vietos valdžios lygmenių ir, ir centrinės valdžios indėlio ir vaidmens. Kalbant apie e, lėšas skirtas infrastruktūros projektams ir tai, ar tos lėšos yra našiai panaudojamos, aš visiškai pritariu jūsų išsakytoms pastaboms aplinkosaugos infrastruktūros srityje, pavyzdžiui, vandenvalos įrenginių statyboje išleidus milijoną eurų, tik tai dešimt namų ūkių prisijungia prie vandenvalos e, įrenginių ir, ir pateisinti tokį rezultatą yra sunku įvairiais požiūriais. Na, mm, stebuklų nėra, nepasiūlysiu jokių e, magiškų sprendimų, bet manau, kad galime rinktis iš kelių alternatyvų. Visų pirma, reikėtų E, išsameu išnagrinėti e, padarytas klaidas, pasimokyti iš praeities projektų ir ateitie programas e, renkti lankščiau. Ir jeigu dabar bandame numatyti lėšų panaudojimą 2018-iesiams, tai 18-ais padėtis gali būti visiškai kitokia, todėl reikia palikti šiek tiek lankstumo erdvės kaitai. Uh, Dar vienas svarbus dalykas yra partnerystės. Ir diskusijos šiuo klausimu Europos parlamente jau buvo surinktos ir žinau, kad nevyriausybinės organizacijos yra tikrai patenkintos tų diskusijų baigtimi. Jei įtrauksite vietos valdžią, socialinius partnerius ir nevyriausybinės organizacijas, tas diskusijas manau, kad galite tikėtis pasiekti daug geresnių rezultatų. Galiausiai noriu kai ką pasakyti apie, kalbant apie galimus sprendimus. Mes manome, kad Europos komisija gali su, suvaidinti tikrai reikšmingą vaidmenį, ypač įvertindama pateikiamas partnerystės, šių veiklos sutartis ir partnerystės e, sutartis, veiklos programas ir partnerystės sutartis bei aiškindamasi, kaip gyvendinant tuos projektus, partnerystės bus pasiekta apčiopiamų rezultatų ir ar dalyvaus visi partneriai ir ar, ar tie visi partneriai gauna visą aktualią informaciją apie tai, kokia yra padėtis šalyje ir kokie yra jos poreikiai. Ačiū ir ponas Valendovski. Labai trumpai, kas dėl metodologijos ir kaip mes e, stengiamės visą tai stebėti. Tai yra svarbus klausimas. Aš manau, kad e, regioninių inovacijų e, rezultatų stebėjimo lentelė, pradedant regionais lyderiais, jų pasiekėjais ir atsiliekančiais regionais E, tai svarbiausia yra pasižiūrėti, kas lypi po tais rodikliais ir kokie metodai yra veiksmingesni e, rajonuose. E, mes tokiu būdu turėtume palyginti įvairių regionų išlaidas e, inovacijoms ir mokslininių tyrimų plėtrai, e, taip pat e, pramoniniuose regionuose, kad galėtume palyginti. Žinoma, labiau moksliniuose regionuose šis požiūris yra daugiau funkcinis. E, Svarbiausias dalykas yra išvelgti, kas slypi po tais rodikliais ir rasti konkrečias patikimas e, priemonės, išsiaiškinti, e, kokie buvo teigiami vienos ar kitos priemonės efektai. Ir ponė pirmininkė, uždavėte klausimą, ar aš matau kažkokių tai permainų e, individualių paramos e, gavėjų atžvilgių. Manau, kad čia postumiai vyksta, e, tačiau yra tam tik turėtų būti tam tikri kultūriniai aspektai į tai integruoti. Ir aš manau, kad vienos svarbiausių priemonių yra pagrindinės sąlygos mokslinio tyrimų infrastruktūra, kuri finansuojama 75 procentais, yra nepa, nepilnai pasinaudojama galimybėmis. E, žinoma, E, poslinkių yra, tačiau aš matau tam tikrą grėsmę, kad mes per daug e, susitelkėme į specializacijos e, paieškas ir, ir net grėpėme dėmesio pakankamai į klaidas padarytas 2007-2013 metais Galbūt e, į tai atkreipę dėmesį galėtume išspręsti e, e, problemas ir atsižvelgti į kultūrinės tradicijas ir kultūrinę specifiką. Ačiū Jums labai, aš norėčiau padėkoti visiems ekspertams, e, pas mums atėjusiems e, už labai naudingą diskusiją ir ypatingai už e, ministrų pasisakymus. Dabar mes pereisime prie paskutinio mūsų darbo tvarkės punkto. Pranešėja yra. E, tai yra komisijos e, ataskaitos pristatymas e, dėl nevienodų švietimo galimybių ES regionuose. Taigi, prašau, žodis jums. Ačiū, ačiū, ačiū ponė pirmininkė. Labas vakaras gerbėmiems komiteto nariams esu e, labai, labai džiaugiuosi, kad šis e, komitetas e, pasikvietė mūsų direktoratą, kad pristatytų matytume nepriklausomą ataskaitą, kuri pavadinta atkreipkite dėmesį į skirtumą nevienodo švietimo galimybės ES regionuose. Aš pasiūlyčiau e, e, pradėti nuo to, kad aš pristatysiu e, šios ataskaitos pagrindinės išvadas ir vėliau pasiūlysiu išklausyti siūlomus e, sprendimus ir aš jums išdalinau savo pranešimo e, e, dokumentą. Taigi pradėsiu nuo svarbiausių klausimų. Galiu, manau, kad yra pakankamai duomenų, pakankamai faktų, kad nevienodo švietimo galimybės Europos regionuose atspindi atspindi platesnę, e, e, e, atspindi neligybę platesnių kontekstų. Ir vystimuosi skirtumus įvairiuose regionuose. Žinoma, tai susijęs su tuo, kad ne, išsilavinę žmonės kartais e, gali e, e, nuspręsti palikti savo regioną, e, kas atsiliepia e, regiono e, plėtrai. Ir tam tikri regionai tikrai patiria šią problemą, e, kai išsilavinę e, kompetentingi specialistai palieka regioną tai skaudžiai atsiliepia e, e, regioninės e, plėtros rodikliams. Tai yra labai svarbus klausimas, kalbant apie socialinę sanglaudą, nes tai atsiliepia ir pačiai socialiniai sanglaudai, ne tik ekonominės plėtros rodikliams. Taigi e, trumpai apie tai, kas yra šis e, pranešimas. E, taigi yra sukurtas tinklas specialistų dirbančių socialinių aspektų ir švietimo bei mokymo srityje. Yra nemažai empirinių duomenų surinkta, dauguma duomenų pas, pasitelkta iš Eurostato liudinčių apie nevienodą švietimo galimybės ES regionuose. Profesoriai e, e, vadovavę šiems tyrimams buvo profesorius Dani Dorling ir e, daktaras Dimitris Balas iš Sheffieldo universiteto Jungtinėje karalystėje. Taigi ataskaita apjungia daugiau kaip šimtą žemėlapių, kurių tikslas akivaizdžiai parodyti ne vienodą švietimo galimybės. E, žinoma, e, yra šiek tiek e, apribojimų susijusių su duomenėmis. Duomenys yra dviejų lygmenų. Tos šalis kurios e, ne, nedalyvauja e, NATS 2 lygmenyje. E, mes neturime š, šių duomenų iš tokių regionų. Taigi ataskaitoje siekiama sudaryti e, šios žemėlapius e, remiantis 12 rodiklių e, ir atkreipiant dėmesius į pagrindinius aspektus. Taigi, kokie yra pagrindiniai ataskaitos klausimai? Visų pirmiausia, stengiamės atsakyti į klausimus, kokie yra e, pagrindiniai e, skirtumai švietimų galimybių ES regionuose. E, ir antras klausimas, stengiamasi išsiaiškinti, kaip valstybės narės gali būti palyginamos šalies, kiekvienos šalies viduje ir kok kokių politikų galima e, imtis e, siekiant kovoti su šiais e, skirtumais. Taigi visų pirmiausia, vienas, štai matote žemėlapį, vienas iš E, komiteto narių čia e, e, šį klausimą šiek tiek palėtė ir aš tikiuosi, kad mes galėsime šį klausimą panagrinėti įsigilindami į pačią publikaciją. Visų, visų pirmiausia, rodiklis yra asmenų dalis turinčių žemą kvalifikaciją. Tai padeda suprasti, suvokti problemas, su, e, lyginant su bendru gyventojų skaičiumi. E, čia e, yra pasiskirstimas pagal bendroji išsilavinimą, spes išsilavinimą. Ir štai čia yra regionai Portugalija, Ispanija, Graikija, kur tas pasiskirstimas yra tikrai labai netolygus. E, Belgija yra pakankamai e, e, neblogoje padėtyje. Jei pažvelgtume į specifinius regionus, tai yra regionus, E, kuriuose yra daugiausia e, e, žemos kvalifikacijos darbuotojų. Tai yra regionas Ispanijoje ir keletas kitų regionų, tai yra patys blogiausi rodikliai. O e, E, Prahos regione priešingai šis rodiklis yra e, geriausias. Na, o dabar pažiūrėsime į kvalifikuotų e, specialistų dalį. Čia paveikslas yra daug margesnis ir šis žemėlapis vaizduoja aukštos kvalifikacijos specialistus turinčius aukšto išslavinimo diplomą. Ir Kaip matote, šitas žemėlapis yra labai suskaidytas, ypač jeigu e, pažvelgsime į specifinius regionus. E, e, tai pamatysime, kad daugiausia e, aukštą įsilavinimą e, turinčių asmenų yra Londono regione E, e, Brabant e, regione Valonijoje, Belgijoje, Stokholmo regione, Paivasko regione, Ispanijoje ir taip toliau pats mažiausias e, aukšto įsilavinimo lygių turinčių specialistų e, skaičius yra e, Severozapado regione Čekijoje, Sudmuntenijoje regione Rumunijoje ir jis sudaro vos 7 procentus. Dabar pažvelkime į kitą žemėlapį, kuris vaizduoja E, kaip dalyvaujama e, visą gyvenimą trūkstančio mokymosi e, programuose. Ir štai matome labai didelius neligimus visoje Europoje. Labai dideli skirtumai čia pasireiškia. Ir pasakyčiau, didžiulis skirtumas yra tarp E, šiaurės ir e, pietričių regionų. Jungtinė karalystė, e, Danija, Švedija, Suomon, Suomija turi aukščiausius rodiklius šiuo atžvilgiu, o tam tikri regionai, kaip pavyzdžiui, kaip Severo Zapaden e, regionas Bulgarijoje, Notijo Egėjo regionas e, Graikijoje ir kai kurie kiti regionai turi labai menką e, rodiklį šiuo požiūriu. Ir regionai E, turintis labai aukštą e, dalyvavimo e, rodiklį programuose susijusios su mokymus visą gyvenimą. Tai yra dauguma Jungtinės karalysčių regionų, keletas Danijos regionų ir dar keletas kitų. Na, o dabar galiausiai kalbant apie skirtumų uh, E, žemėlapį tarp e, Europos regionų galima pažiūrėti e, į geografinio prieinamumo rodiklį. Tai buvo pasitelktas 60 minučių trukmės atstumas iki artimiausio universiteto. Tai yra labai įdomu. E, kad šiuo, klaus, e, šiuo atžvilgiu e, atsilieka tokie regionai kaip Ciudad Autonoma de Ceuta Ispanijoje, Severozapaden, jau anksčiau minėtas regionas Bulgarijoje. E, žinoma, šią problemą galima e, spręsti pasitelkiant neakivaizdinį mokymą, e, mokymasi internetu ir panašiai. Šio rodiklio prastai pasirodantis regionai yra Suomija ir kai kurie Švedijos regionai šiaurėje. Dabar pereisime prie e, rodiklių e, valstybių narių viduje. Čia mes e, pasirinkome pažvelgti į atotrukį tarp geriausio ir praščiausio regiono šalies viduje. Taigi pradėkime nuo E, mažiausiai išsilavinusių specialistų e, ir aukščiausiai ats, išsilavinusių specialistų atotrukį. Tai e, Alzaso regione Prancūzijoje yra didžiausias atotrukis e, e, Taip pat e, Rumunija ir Graikija demonstruoja labai didelį atotrukį tarp savo regionų. Ne, palyginti nedideli skirtumai pastebėti Slovenijoje, Airijoje, Slovakijoje, Austrijoje ir Suomijoje. E, žinoma, šios rodiklius vertinti reikėtų labai atsargiai, e, kadangi e, kai kurie regionai demonstruojantis labai prastus arba labai gerus rodiklius į, į, gali būti nedideli ir labai e, bloginti bendrą šalies statistiką. Kitas rodiklis yra studentai po vidurinės mokyklos studijų, tai yra tre, trečiasis studijų etapas. E, tai susijęs su žiniomis, įgūdžiais, kurie aktualūs ateičiai. Matome didelį atotrukį, dažnai tai susijęs su e, sostinė ir kaimiškomis teritorijomis Matome didžiausią atotrukį Belgijoje, ne, atsiprašau, Bruselėje, ne pačioje Belgijoje, taip pat Luksemburgo provincijoje, Čekijoje, Austrijoje ir Italijoje, Graikijoje ir Rumunijoje taip pat yra gal 80 procentų atotrukis. Vėlgi galima tai paaiškinti Mm, tuo, kad lengviau yra e, įstoti į aukštasias mokyklas, jeigu tu gyveni ar esi arti e, tų mokymo centrų, kurie yra sostinėse. E, toliau matote kitą iliustraciją. Šiek tiek kitoks sąrašas šalių, lyginant su to, kad ką tik tai parodžiau. E, matote didelius skirtumus tarp regionų, kuriuose yra e, universitetų absolventų tam tikras skaičius ir kur yra mažas skaičius e, Junktinėje karalystėje, Prancūzijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Rumunijoje. Vėlgi matote Prancūzijos pavyzdį Ilde France, 33 procentai e, žmonių ten turi aukštą įsilavinimą, o Korsikoje, pavyzdžiui, vos e, virš 11 procentų tokių žmonių. Kai kur yra atotrukis nedidelis - Airijoje, Italijoje, Slovenijoje, Portugalijoje, e, Suomijoje ir Austrijoje. Jis yra, Austrijoje jis mažesnis negu 10 procentų. Paskutinis rodiklis atspindintis e, skirtumus tarp valstybėse narėse, e, suaugusių dalyvavimas mokymosi visą gyvenimą programuose, didelis atotrukis Junktinėje karalystėje, Slovakijoje, Danijoje. Karalystėje tas atotrukis gali būti paaiškintas tuo, kad e, tose šalyse, kai kuriuose regionuose yra nepaprastai aukštas procentas žmonių, kurie dalyvauja e, mokymosi visą gyvenime, e, gyvenimo programuose. Mm, trumpai pristačiau mūsų e, apibrėžtus dalykus ataskaitoje, aš negaliu visko jums išsamei pristatyti, bet jeigu įdomu, tai pasiskaitykite jį atidžiau tą mūsų pranešimą ir ataskaitą. Dabar ką e, galima, kokias išvadas e, suformuoti, kaip tai galėtų paveikti politinius veiksmus. E, tyrimas rodo, kad tai, kur tu gyveni, gyveni Europoje, labai stipriai apsprendžia tavo išsilavinimą ir galimybės gyvenime. Tai yra labai stipri išvada. Taip pat reikėtų prisiminti, galbūt jūs nesate tas komitetas, kur reikėtų e, apie tai kalbėti, nes jūs žinote, kokia yra realybė e, vietoje, regionuose, kaip svarbu yra regioninė politika. Tačiau labai e, aiškiai matyti, kaip tai m, susijęs su švietimu ir galbūt jums šis aspektas bus įdomus. Ką galima padaryti, kad būtų mažinamas atotrukis Mes e, suprantame, kad daug kas yra daroma, nėra, kad taip, kad mes tik tai nustatėme e, viską ir niekas iki šiol nieko nedarė. Bet dar galbūt galima kai ką padaryti. Pavyzdžiui, gali šalis e, taikyti perskirstimo lėšų e, požiūrį. E, plačiau arba e, konkrečioms teritorijoms e, tikslinės programas taikyti. E, yra jau tai Prancūzijoje, Portugalijoje, Anglijoje, Švedijoje tai daroma. Viskas priklauso nuo konkrečių regionų poreikių, nuo šalies pasirinkto požiūrio. Taip pat labai svarbu yra nepamiršti, kad e, reikia žiūrėti į sinergijas tarp skirtingų politikos e, priemonių. Negalima galvoti atsietai apie švietimą, nepamiršti reikia kitų e, vystimusių svarbių elementų, nes netoligumai švietimo srityje labai dažnai susijęs su užimtumu, nedarbu, ekonominiu išsivystimu, pajamomis ir taip toliau. Taigi reikia taikyti platų požiūrį ir visko neišspręsime žiūrėdami tik į švietimą atsietai. Tai labai svarbus signalas politinis. Dar e, vienas gal pasvarbiausias pastebėjimas pabaigai. E, matome, kad žmogiškasis kapitalas yra nepaprastai svarbus tiek regionų plėtrai, tiek ekonominiams pasiekimams ir galima mm, sakyti, kad žinios pritraukia ir mokslinius tyrimus, e, augimą, o tai sąlygoja augimą. Dėl to reikėtų siekti išlaikyti aukšto lygio žinias ir įgūdžius regionuose. Taip pat verta būtų E, plėsti galimybės dalyvauti, įsilieti į aukštojo mokslo sistemą. O kuo ES gali prisidėti, daug ką gali, galima įspręsti nacionalinių e, regionų lygmenių, bet ką galėtų padaryti ES, pirmiausia, turėtume pripažinti, kad e, strategija Europa 2020 susijusi su įtraukiamo pobūdžio e, išmaniais e, augimo tikslais yra svarbi. E, yra tam tikri tikslai, pavyzdžiui, nukreipti prieš mokyklos nebaigimą, geresnį įsilavinimą, tai gali būti atidžiau panagrinėta regioninių lygmenių. Kitas dalykas - valdymo mechanizmas, e, kurį galime pasitelkti per e, šalims skiriamas rekomendacijas. E, daugiau dėmesio skirti reikėtų švietimui, mokymui. Panašiau paskutinius keletą metų per rekomendacijas. Politikos priemonės skirtos konkrečiai švietimo ES lygmenių. Egzistuoja politiniam bendarbiavimui sistema apibriešta, atviras mm, koordinavimo metodas yra taikomas, valstybės narės bendradarbiauja, vyksta partnerių peržiūros. Reikėtų ir toliau tęsti šią veiklą, netgi sustiprinti kai kur. Galėtume e, galvoti, kaip užtikrinti galime per švietimą socialinę sanglaudą, daugiau teisingumo Taip pat buvo paminėtos naujos politinės iniciatyvos. Pernai lapkritį komisija paskelbė komunikatą naujas požiūris į švietimą. Vienas iš svarbiausių signalų jame buvo e, tai, kad būtina e, pagerinti įgūdžių lygmenį, kad būtų galima atremti globalizacijos 20-ojo amžiaus iššūkius. E, taip pat E, reikia e, konkrečius įgūdžius e, plėtoti, gilinti, kurie susijęs su tam tikrais regionais, jų ekonominę plėtoti. Kitas, kita iniciatyva, kuri bus paskelbta rytoj, kurią patvirtins kolegija komisijos, tai yra švietimo sistemos atvėrimas vicepirmininkė Krius, komisijos narė Vasilijų daug prisidėjo prie šio dokumento rinkimo. Tai yra susijęs su nuotoliniu mokymu, elekt, e, mokymosi e, elektroninėje erdvėje. Ir tai galėtų padėti nutolusiems e, regionams, kurie kenčia nuo įvairių e, trūkumų raginčiau Jūs pasižiūrėti rytoj šį e, komunikatą. Dėl finansavimo priemonių tai dabartinis ateinantis etapas bus labai svarbus ir galima pasakyti, kad Erasmus Plus programa 14-20 e, metams e, leis užtikrinti geresnės mokymo galimybės visiems veikėjams, kurti alijansus, suburti švietėjus, socialinius partnerius. E, numatoma, kad bus padidintas finansavimas Erasmus Plus programai ir tai galėtų būti svarbus postumis sprendžiant e, problemas, e, netolygumus. Dar norėčiau pasakyti keletą žodžių apie struktūrinio investavimo fondus. Jeigu pasižiūrėsime investicijas į švietimą mokymą sąglaudą, ir um, informacija, kurią galėjome iki šiol surinkti apie pasiekimus, apie uh, dabartinį ir ankstesnį programavimo laikotarpius, tai pamatysime, kad uh, egzistuoja daug uh, informacijos uh, rodančios, kad investuojama į švietimą. Ir taip pat uh, E, matome, kad neseniai atliktas tyrimas rodo, jog žmogiškasis kapitalas yra susijęs su geresniais rezultatais e, regionuose, neligybė žmogiško kapitalo sityje siejama su ekonominiais netolygumais, taip rodo kitas tyrimas, taigi reikia e, investuoti į žmogiškąjį kapitalą. Kitas Tyrimas atliktas 2009 metais rodo, kad trečiosios pakopos švietimas yra labiausiai susijęs su ekonominiais rezultatais. Ir e, čia labai svarbus yra aukštojo mokslo elementas. Išvados sanglaudos politikai, dėrybos, kurios mūsų laukia dėl daugiametės finansinės programos. Manau, jog galime pasakyti, kad labai svarbu užsitikrinti pakankamą finansavimą per struktūrinius investicinius fondus į švietimą ir mokymą. Taip pat galime pasakyti, kad tai svarbu tiek e, galvojant apie Europos socialinį fondą. E, dešimtas teminis tikslas e, nacionalinių regionių lygmenių turi gerai spindėti. Čia sitie taip pat e, regionės plėtros fondas, e, švietimo infrastruktūra, skaitmenimas, e, informacijos komunikacijos technologijų infrastruktūra, Europos socialinis fondas. Kitas svarbus šaltinis - reikia užtikrinti, kad būtų pakankamai investicijų skiriama, investuojama į žmogiškai kapitalą, kad tai atsispindėtų socialinėme fonde. Ką mes bedarytume, reikėtų diferencijuoto požiūrio į e, atsižvelgti į kiekvieno regiono mm, specifiką. O dėl sanglaudos politikos e, reikėtų kaip galima geriau pasinaudoti sinergijomis. Egzistuoja daug e, informacijos, kuri rodo, kad labai svarbu yra investuoti į mokslinius tyrimus, švietimą, inovacijas ir kitus dalykus. Ir čia paminėtina programa Horizontas 2020. Mes savo ruoštų siekėme daug dirbti, dirbame su švietimo ministerijomis, kad jos e, žinotų, ką reikėtų daryti, kad jos susisiektų su regioninio E, planavimo veiklą vykdančiomis struktūromis. Taip pat labai svarbu partnerystės sutarimai ir veiklos programos. E, beveik viską ir pasakiau, tikiuosi, kad kalbėjau ne pernelyg ilgai, kad jums e, bus įdomu. O dabar, mielai, buvo įdomu, aš mielai atsakysiu jūsų klausimus. Questions, Viktor? Ačiū. Nežinau, ar bus klausimai, Viktorai. Labai ačiū už jūsų pristatymą. Tačiau kai kurie aspektai ne tik kelia mums, valstybėms narėms, bet ir visai Europos Sąjungai didžiulį susirūpinimą. Visų pirma, konstatuoju faktą, daugelyje valstybių narių neraštingumas auga, nežiūrint į ankstesnės tendencijas. Krizės laikotarpiu neraštingumas tiesiog didėja ir kaip šnekėti apie švietimą, apie universitetinį išsilavinimą, kai neraštingumas tampa e, plačiai paplitusių reiškinių. Kitas svarbus dalykas yra e, ženklus skirtumai padėties kaimo vietovėse ir miestuose. Ir taip yra ne tik e, mano šalyje. Ta pačia problema išgyvena ir kitos valstybės. Dar vienas dalykas valstybių universitetuose, e, garsiuose, geruose universitetuose. Pastebime tokį reiškinį. E, jų, lyginant juos su kitomis aukštojo švietimo institucijomis. Jų e, siūlomo švietimo ligmo yra labai nevienodas. Ir studentas baigęs tokią aukštąją mokyklą negali susirasti darbo, turėdamas aukštojo mokslo diplomą. Taip yra ne tik Ispanijoje ir kitur. Tai tampa didžiulė problema ir ta problema įmas lėkti mūsų visuomenės. Kaip įtikinti jaunus žmonės studijuoti universitete, kuomet e, darbo rinkoje, kurioje padėtis nuolatos keičiasi, jiems tikrai bus labai sunku susirasti darbą. Net jeigu, nežiūrint į e, tai, kiek žinių, kiek, kiek įgūdžių turi. Taip, dar, vienas, dar viena problema - tai e, emigracija, protų nutiekėjimas, ypač rytinėse Europos valstybėse - Rumunijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje. Nežinau, ar tokia pati padėtis fiksuojama ir Lenkijoje, bet žmonės ieškodami geresnio darbo e, vyksta svetur. bet tai kas vadovaus, kas taps mūsų visuomenių bendruomenių elitu, jei standartai taip sparčiai krenta. Žinau, kad nėra magiškų sprendimų, bet tai yra išties sudėtingi klausimai, dilemos, kurias sprendžia visos vyriausybės. Pavyzdžiui, galiu papasakoti apie Kinijos e, vykdomą politiką. E, penkiems milijonams studentų, kurie baigs aukštasias mokyklas, pažadama, kad jie turės darbą. Ir tai pasiteisina. Galbūt ir mums reikėtų pagalvoti apie tokį sprendimą. statistinius duomenys galima paversti ir vienaip ir kitaip. Tačiau ar galime atsakyti į tuos labai sudėtingus klausimus? Žinau, ką, kad Martinui Šulcui buvo užduoti tie patys klausimai susitikus su studentais iš Ispanijos. Ir tuos pačius sudėtingus klausimus sprendžia ir e, mūsų šalis. Ir galbūt tai reiškia, kad išstumėme žmonės į, į kitus žemynus, e, kur jie ieško geresnio gyvenimo. Viktorai, aš turiu priminti, kad mums reikia bandyti užbaigti posėdį, Janai, trumpai Turiu klausimą. E, domėjausi e, statistiniais duomenimis apie rezultatus. E, vienas klausimas, vienas dalykas yra region, regioniniai skirtumai. O kodėl, kas apsprendžia tuos skirtumus, kokie kintamieji? Ar tai gyvenimo kokybė, ar mokytojų išsilavinimas, pasirengimas, ar E, mokyklų bazė. Kaip į tą klausimą atsakyti, nes skirtumai yra ženklus, pavyzdžiui, Luxemburgo, e, Luxemburgė padėtis visai kitokia. Kaip BVP siejasi su inovacijomis? Ar e, tai atsispindi pasiekimų lentelėje apie, apie inovacijas? Jeigu, klausim, jeigu atsakyti į mano klausimą negalite, tai galėtumėte man uh, atsiųsti atsakymą vėliau. Mariterė Sančias Smith. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai. Noriu jau padėkoti ponė Erikson už jos pristatytą informaciją ir noriu prisiminti uh, anksčiau svarsytą mūsų temą ir man atrodo, kad uh, čia noriu pakomentuoti duomenis apie sanglaudos politiką ir jeigu tuos duomenis sugretintume, sukryžmintume, e, kokia politika uh, yra vykdomas siekiant e, užtikrinti, kad tie egzistuojantis netoligumai, išsivystimo skirtumai išnyktų. Kokių priemonių įrankių turime, kad galėtume mm, tuo, tas spragas užpildyti? Aš žinau, kad mes ir, ir kitame komitete apie tai kalbame. Kok, kokius įrankius, kokias priemonės galime panaudoti ir kaip galėtume pašalinti tas spragas, to, tą atotrukį, sumažinti jį, nes išklausiusi kalbėtojų sanglaudos tema, klausiu savęs, ką galėtume nuveikti, kad išspręstume tas problemas, kokios priemonės mums yra prieinamos, ar kurie nors regionai E, pavyzdžiui, yra pažangus e, pavyzdiniai ir galima būtų panaudoti jų pavyzdį, čia turiu omeny e, struktūrinių fondų lėšas ir sanglaudos fondą. Taigi, kaip susijęti tuos duomenys ir, ir, ir kokie yra pažangiosios praktikos pavyzdžiai? Ar reikėtų e, kelti griežtesnius reikalavimus, daugiau reikalauti iš valstybių narių? Negalime priminėti nuostatų, kurie yra bendro pobūdžio skirti visiems ir paskui konstatuoti, kad e, regionai, vieni regionai yra pasiekę geresnių rezultatų nei kiti. Galbūt e, išklausę visą šią informaciją mes paskui prisiminsime, svarstydami e, e, reglamentą dėl struktūrinių fondų. Turite dvi minutės atsakymui. Galėtume, galėsime aptarti tuos klausimus ir po posėdžio. Kalbėsiu trumpai. Kalbant apie uh, universitetinį švietimą mes Tai mums visų pirma didžiulį susirūpinimą kelia neraštingumo lygis. Mes e, svarstome, kaip spręsti šią problemą, yra tam tikri kriterijai, juos svarstome įvairiose darbo grupėse. Nebūtinai turime detalių duomenų apie regionus apie atskirus regionus, tai kitas klausimas. Užimtumas, galimybės gauti darbą baigus universitetą. Visiškai sutinku su jumis, kad tai yra labai aktuali problema. Jeigu pažvelgsite į šios duomenys, pamatysite, kad e, kuo e, aukštesnį išsilavinimą turi žmogus, tuo ma, m, didesni jo šansai gauti darbą. Tai jau geras dalykas. Reikia. Žinoma, reikia nepamiršti ir tai, to, kokia, ko reikalauja, kokia yra paklausa darbo rinkoje. E, protų nutekėjimas, taip, mes apie tai kalbame. Niekam nepaslaptis kad e, problema yra sudėtinga, spręsti ją nelengva, jis susijusi su regionų plėtotė, bet manau, kad visi gali suvaidinti savo vaidmenį, skatindami tam tikras iniciatyvas, bandydami užtikrinti daugiau ekonominės veiklos regionuose. Priežastis apsprendžiančios regionų e, išsivystimo skirtumus ir kokiomis priemonėmis mes galėtume kovoti su ir, ir mažinti tuos skirtumus. E, visų pirma, noriu pasakyti, kad ta mūsų studija buvo um, parengta labai kuk, pasipanaudojant labai kuklų biudžetą, vos 8 tūkstančius eurų. Mes tiesiog panaudojame turimą informaciją ir ją perkeliame į žemėlapį. Dabar turime spręsti, ką toliau daryti. Švietimas yra nacionalinės kompetencijos rytis, už tai atsakingos valstybės narės. Bet, žinoma, yra priemonių E, didelė galimybė ir priemonė yra struktūriniai fondai, investicijos iš to fondo. E, žinoma, galime šiek tiek e, kreipti valstybės vieną ar kitą kryptimį. Galbūt reikėtų visą tai peržiūrėti skirtingos perspektyvos scenarijuose ir nuspręsti, kaip pasakti su tais turimais duomenimis. Kita vertus, dabar mes atliekame kitą rengiame kitas studijas, specialistai dirbantis mūsų komandoje e, nagrinėja kiekvienos valstybės, e, atskirų regionų situaciją, taip pat ir, ir mokymų kontekste ir bando viską suderinti e, suvokti, kaip poreikiai galėtų atitikti, kaip poreikius galėtų finansuoti lėšos iš tų fondų. Ačiū. Tikrai būtų buvo įdomu išklausyti jūsų studijos pristatymą. Dabar aš turiu greitai perskaityti koordinatorių susitikimo ataskaitą. Priimti svarbus sprendimai. E, buvo nuspręsta e, pranešimą dėl solidarumo fondo keitimo patikėti EPP. Birželio mėnesio tarybos sprendimu finansiniai finansinės iškomokos valstybėms narėms pranešimą rengia APP. Toliau e, Prancūzijos at, atokus regionas Majoto sala e, e socialdemokratai, Kanarų salų klausimų APP, elektroninės ryšios priemonės Europoje žalieji rengs pranešimą ir sprendimai dėl delegacijų delegacija, vizitas į Niderlandus. E, iki šiol ne, nesulaukėme jokių pasiūlymų, pageidavimų dalyvauti šiame vizite ir terminai tikrai jau mm, tuoj sueis, reikia apie tai pranešti koordinatoriams nuo sausio iki kovo mėnesio laikotarpiu kitais metais galėsime surenkti dar vieną vizitą ir vieną klausimą. Ir mm, iki, tai galėtų būti e, spalio 11, o e, studija išorės klausimais, kur mm, nusprendėme ją susijęti su sanglaudų politika miestuose laikotarpiu iki 2020-ųjų ir tai pratestų jau renktą studiją dėl miestų pasirengimo sanglaudos politikai ir administracinių gebėjimų įvertinimo. Dar vienas dalykas. Mes skyrėme nuomonės dėl e, pasiūlymo e, Majoto salos e, klausimų nusprendėme skirti ponui Tirolijen, bet matom, kad Envi ir Peš komitetai turi patvirtinti ataskaitas lapkričio mėnesį, balsavimas gruodžio mėnesį ir todėl vienintelė galimybė mums dabar e, nustatyti pakeitimų datą rugsėjo 30. 30 ir balsuoti galėtume spalio 14, o balsavimo išdava nuomonė, kurią patvirtintų regi komitetas. Taigi, kitas mūsų posėdis bus spalio 13, pirmadienį, dėk, pirmininkė dėkoja vertėjams, ačiū. Donc, euh, une...